Shall we start? Good afternoon. Welcome. Um, Sveiki atvykę. Galbūt galima patvirtinti darbo tokias projektą. Puiku, dėkui. Tik norėčiau priminti visiems, kad šis posėdis yra transliuojamas internete, taip pat elektroninio posėdžio programa yra veikia šiandieną. Be to, jeigu na, man pasirys per sunku, aš turiu kolegą, kuris padės Taigi dėl biudžeto tuo pačiu metu vyksta derinimo posėdis, dėl to trūksta vertėjų. Kai kuriams kalbos trūksta vertėjų. Ir taip pat ir iš mūsų komiteto buvo pašalintos trys kalbos. Vertėjai buvo perkelti į posėdį dėl biudžeto. Taigi dėje nebus graikų, slovėnų ir maltiečių kalbų vertimų. Labai gaila, tačiau tikriausiai tenka suprasti, kad na, labai svarbu, jog darantis dėl biudžeto reikia tikrai užtikrinti vertimą visomis kalbomis. Toliau, protokolas praėjusio posėdžio, jei kam nors yra kokių nors neiškumų ar turite prieštaravimų, išsakykite juos iki posėdžio pabaigos. Ir dabar perėsime prie informacijos dėl trialogo, dėl Andrė Švab prižiūrimo dokumento, dėl informacijos saugumo. Dėkoju, gerbiami kolegos. Imko komitetas jau turi seną tradiciją. E, kai būna ne visos kalbos, graikiškai nekal, nekalbu, tai teks prisitaikyti. Taigi imko komitete yra susiklostęs toks įprotis apie tai, kad kolegos būtų informuojami apie trilogo dėrybų rezultatus. Aš esu pranešėjas ir visalė kolegų dalyvavę darybose esame čia atvykę į posėdį ir mums labai džiugu jums pristatyti tos rezultatus. Praėjusią savaitę jums jau sakėme, kokia yra susikloščiusi padėtis. Taigi direktyva dėl informacijos tinklų saugumo pergyveno tam tikrus etapus, yra pasiektas platus konsensusas frakcijų lygmenių. Tarybos atžvilgių bandome ginti Europos parlamento poziciją patvirtinta didelę balsų daugumą. Mes giname būtent tą poziciją ir bandom ją išdėstyti tarybai. Manome, kad trys dalykai čia yra svarbus ir trys svarbus mažiau. Juos čia šiandien ir paminėsiu. Mes dėjome pastangas bandydami tarybą atvesti doros kelią, taip sakant, bandėme užmėgsti bendradarbiavimą, kuris būtų efektyvus, kuris duotų rezultatų. Taryba parengė visą eilę siūlymų, e, kurių e, pirmasis pasireiškia e, numerių punktų pakeitimų. Tai nėra labai svarbu, nes įvairiuose straipsniuose lieka tos pačios nuostatos, tik tai keičiasi jų numeracija. Paskutinio triloko metu tarybai aiškiai leidome suprasti, kas mums yra svarbu, kas mums yra lemiami dalykai. Mes norim, kad būtų iš tikrųjų derinamos pozicijos, kad vyktų tikras taikinimas ir kalbant pirmiausia apie faktinius ir formalius dalykus. E, elektroninė veikla turi būti perdodama kitoms valstybėms narėms, turi būti numatyta peržiūros sistema, kad ši bendradarbiavimo sistema uh, kaip ir šengeno bendradarbiavimo atveju, galėtų sėkmingai veikti. Taryba bando parodyti, kad yra nusiteikusi atvirai, bet iki šiol mes dar nesulaukėme nieko konkretaus, jokių konkrečių pažadų. Parlamentas laikosi savo pozicijos ir gina savo siūlymus. Antra. Taikymo, direktyvos taikymos rytis. Dėl to buvo su taryba ilgai diskutuojama, diskusija šiuo klausimu vyks ir toliau, kadangi taryba turi labai plačią apibriežties sampratą. E, bandoma pasakyti, kad kai kurie sektoriai turi būti, turi patekti iš šios direktyvos taikymo aprieti. Europos parlamentas ir manau, kad daugelio frakcijų didžiųjų vardų galiu pasakyti, kad tai nėra įmanoma, nes jeigu valstybės narės e, spręs, kas turi patekti į direktyvos taikymo apripti, atsiras galimybė iškraipyti rinką ir nepavyks užtikrinti reikiamo tinklų saugumo atsparumo. Būtent dėl to šiame antrame punkte Europos parlamentas siekia, kad būtų nustatyti sektoriai, kurie būtų labai aiškiai išvardinti, tai bus tie sektoriai, kurie bus tos tie patys visose valstybėse narėse ir kuriems ši direktyva turės būti taikoma valstybės narės gali norėti, pavyzdžiui, traukti ir kitus sektorius. Tai yra jų teisė. Na ir trečias dalykas, kuris mums rūpi, yra štai toks. O būtent kyla klausimas, kaip interneto veikla turi e, patekti tos direktyvos taikymo apriepti. Europos parlamentas prašo, kad nebūtų tos vadinamosios kritinės infrastruktūros, kad nebūtų infrastruktūros, kuri užtikrins gerbuvį Europoje. Tai nebus kritinė kažkokia infrastruktūra, tai bus kažkas, ką jau naudoja privatus asmenys ar įmonės ir kas atitiks direktyvos taikymo principus. Dabar vyksta diskusija dėl to, kaip reikėtų apibriežti tas įmonės. Tai nėra paprasta. Ir galiausiai kokiu pagrindu tos įmonės gali patekti į direktyvos taikymo sritį. Aš esu nusiteikęs skeptiškai šiuo klausimu, tačiau norėčiau pasakyti, kad diskusijų šiuo klausimu vyksta. Vienas dalykas, kas yra minimas labai dažnai, yra debesijos kompiuterija. Be abejo, šis rytis yra pakankamai neblogai sureguliuota, tačiau pasitikėjimo kol kas tai neprideda. Kam E, reguliuoti dalykus, kurių neuž, neina užtikrinti kontrolės. Kol kas tai ir lieka neaišku, dėl to dar diskutuojame. Dar vienas dalykas, bet netoks reikšmingas daryboms yra tas faktas, kad mes be abejo ateityje bandysime padaryti viską, kad kompetentingos kontrolės struktūros valstybėse narėse negalėtų e, vykdyti sekimo veiklos, kad tai būtų civilinės institucijos, kurių Tikslas bus užtikrinti įvairių valstybių narių institucijų pasitikėjimą. E, svarbu, kad viena valstybė narė neturėtų bijoti, jeigu praneša apie atakas, kibernetinės atakas kitai valstybei nariai, kad ta valstybė narė nepasinaudos tą informaciją prieš pranešusiai valstybę. Tai štai, tiek būtų mūsų darbų apžvalgos. Taryba kol kas dar nepateikė jokių formalių prašymų ir tikimės, kad tie prašymai bus pateikti kitą savaitę, o dabar pasižiūrėsime, kur galime pasiekti kompromisų. Kol kas dar nu, iki jų dar reikės padirbėti, dar lieka darbo. Ar kas nori dar pakomentuoti? Ne? Tuomet prašau, Liza. Taigi, perkime prie kito klausimo dėl administracinių dėl tarnybų bendrabiavimo būtinės rytyje. Ačiū, ponė pirmininkė. Taigi, praėjusį antradienį buvo pirmas susitikimas. Katrin Stylė pirmininkavo. Labai dėkojame už puikų darbą. Žinoma, vyko ir daugiau techninių posėdžių. Taip pat vyko posėdžių tarp manęs ir šešėlinių pranešėjų taryba negavo korepero dar įgaliojimų dėrėti su parlamentu, tad kol kas yra tik tais pirminis sutarimas tarp tarybos valstybių narių mes pabrėžėme kai kurios dalykus, kurie yra ypač svarbus parlamentui. Ir, na, pirminiai, pirminis sutarimas atrodo neblogai. Tai gana techninis klausimas yra, dėl to mūsų ekspertai turės kiek kruopščiau tos klausimus išaiškinti dar techniniuose posėdžiuose prieš kitą trialogą. Aiškiai išdėščiau parlamento poziciją, nenorime įtraukti eksporto, labai aiškiai tai pabrėžime. Ir šis klausimas buvo taip pat patvirtintas daugumą per pirmą svarstymą parlamente. Tačiau parlamentas taip pat yra pasirinkęs palikti galimybę peržiūros nuostatai. Ir galbūt galima sakyti kompromisą. Tai yra nerinkti jokių eksporto domenų, tačiau dar palikti duris atviras per peržiūros nuostatą. Dabar taryba per kitą koreperą pristatys tai valstybėms narėms, tai įvyks lapkričio 19 dieną. Taip pat buvo ir kitų klausimų. Buvo kalbama apie domenų pasiekimą, apie įvairių veikėjų prieigą. Manau, kad tikrai čia pavyks rasti neblogus kompromisus ir žinoma, apie tai toliau diskutuosime su kolegomis šiliniais pranešėjais ir Strasbūrė diskutuosime apie tai kitą pirmadienį. Taigi, manau, kad pavyks gana greitai pasiekti neblogą kompromisą. Ir tikiuosi, kad vėliau galėsiu pateikti jau tikslesnių žinių. Dėkui. Dėkojim, Lisa, už informaciją, dėkojame už darbą. Taip pat tikiu žodį Olga Šinelova. E-call klausimas. Automatinis formavimas apie automobilius. Dėkui, ponė pirmininkė. Taip, trumpai pranešė apie antrą neformalų triologą. Tai vyko praėjusi trečiadienį. Ir tikrai tai buvo labai produktyvus posėdis, dėl, daugo, dėl daugumos politinių klausimų sutarėme, taip pat dėl visų techninių klausimų sutarėme ir abi institucijų patvirtino savo pozicijas. Tik labai trumpai apie tai, kas vyko. Tai taryba sutiko remtis vienu mėnesiu terminu per visą dokumentą. Taip pat taip pat sutiko su tuo, kad e, šita sistema turi būti automatiškai investuojama. Kad ši pagalbos numerį 112 sistema turėtų būti įdėgiama visus automobilius. Taip pat turėtų būti tvarkoma taip, kad nebūtų jokio asmenų duomenų perdavimo per 112 sistemą ir taip pat, kad e, tokia sistema liktų kaip pasirinkimo galimybė vartotojams Taip pat kalbėjome apie atskirus techninius komponentus ir išplėtimą sistemos ir buvo sutarta dėl, dėl suderinamumo tarp e-call sistemos ir palidovais veikiančios vietos statymo sistemos. Ir taryba priima Europos parlamento pasiūlymą didinti domenų apsaugą, didinti privatumą, skyrus dėl ketvirtos dalies šeštame straipsnėje, kur yra numatyti kelios nuostatas, dėl kurių dar reikės, kad komisija jas atskirai priimtų. Taryba mano, kad reikia taip priimti įgyvendinimo aktų, o mes norime, kad tai būtų daroma per deleguotus teisės aktus. Toliau, pakete dėl politikos prioritetų, tai taryba minėjo, kad jie galėtų kalbėti apie E, prieigos prie nepriklausomų operatorių bei atviros prieigos platformos klausimo, kad jie galėtų dėl to diskutuoti. Taip pat jie galėtų galbūt priimti Europos parlamento pakeitimus dėl išplėtimo kitoms automobilių kategorijoms. Taip pat manau, kad pavyko surasti e, sutarimą dėl periodinio techninių inspekcijų tikrinimo bei galiausiai dėl pritaikymo datos, įgyvenimo datos. Ir taryba pasirengusi yra reaguoti į visas mūsų pastabas, kur išsakėme techninių posėdžių metu. Atvirkdami į tai, atsižvelgėme ir į tai tarybos pasiūlymus. Ir dokumente, kur, ir tos pastabos, kurios buvo pažymėtos kaip nepolitinės, yra sutartos. Vienas dalykas lieka kitai. E, tik ateičiai dėl techninių gyvenimo aktų nes taryba negalėjo pagrysti, kodėl reikia tokių aktų pagal dabartinę sistemą. Europos parlamentas siūlys, kad techniniu lygiu būtų pasiektas kompromisas. Toliau, 26 dieną, lakryčio mėnesį, bus dar vienas posėdis Strasbūrė ir paskui gruodžio antrą dieną vyks kitas trialogas. Norėčiau šią progą pasinaudodama padėkoti visiems darybinės komandos nariams, taip pat komisijai ir tarybai, jie labai konstruktyviai tikrai žiūri ir tikrai nebejoju, kad trečias trialogas tikriausiai bus nemažiau vaisingas ir tikime, kad tai bus paskutinis trialogas. Dėkui. Ačiū, Ana. Iš tikrųjų, didžiulis darbas teko visiems, kas dalyvauja tuose trilogose ir kartais iš tikrųjų nusiersina tam tikrai apribojimai dėl darybų mandato, e, kuris teikiamas mūsų partneriam, kartais tiesiog nežinome, ko galima iš jų tikėtis ir e, galim turėti vienokių lūkesčių, bet iš tikrųjų e, jų apribojimai neleidžia pasiekti dėlės pažangos. Kągi, jeigu nėra daugiau komentarų, tai tada galime judėti toliau. Na, pirmiausiai reikėtų pasakyti, kad e, e, motorizuotų transporto priemonių perdavimo klausimais buvo perkeltas e, į vėlesnį posėdį ir dabar periname prie e, pono, ponios Galpelės e, pranešimo apie e, vienos sundos rinkos valdymą per Europos semestrą 2015 metais. Na, pirmiausia, norėčiau pakviesti pranešėjos, e, kad neįsakytų savo pastabą. Thank you, Madam Chair. I would like to speak. Ačiū Jums, leidus pirmininkė, kalbėsiu vengriškai. Su pirma, norėčiau pasidalinti informaciją su kolegomis. Manau, kad naudinga yra žinoti ir aš bet kuriuo atveju tai norėjau akcentuoti, kad šitas pranešimas yra paketo dalis, tai yra trečiasis pranešimas, tačiau ataskaita dėl vienos bendros rinkos valdymo ir tai yra dalis trijų ataskaitų e, paketo, e, kurios kalba apie Europos semestrą 2015 metais, kalbam apie tai, kad reikėtų stiprinti valdyseną vienoje bendroje rinkoje ir e, praktiškai kalbam apie tai, kad reikėtų sukurti kažkokį tai vieną bendrą ramstį šioje sistemoje ir būtent šitas semestras atveria tokią galimybę. Taigi, savo pranešimo projekte aš stengiausi atkreipti dėmesį pirmiausiai į keletą esminių sričių, kurios labai svarbios ekonomikos skatinimui, konvergencijai. Remiausi įvairiom ekonominiam e, studijom. Pavyzdžiui, e, studija, kuri analizuoja, kas būtų, jeigu nebūtų Europos Sąjungos. Tai yra labai svarbi studija. Jis analizuoja e, galimybės, kaip toliau gilinti ir plėsti vieną bendrą rinką ir e, šitą ataskaitą jau buvo pristatyta komitete. Aš manau, kad kokybinė statistika dėl to, kaip yra gyvendinami vienus bendros rinkos teisės aktai, mūsų netenkina, mums to nepakanka. Būtų geriau, jeigu turėtumėm taip pat prieiga prie e, kokybinio pobūdžio informacijos. Pavyzdžiui, aš galėčiau įsivaizduoti kad e, pagrindiniai kertiniai ES rodikliai galėtų būti pritaikyti taip pat e, vienos bendros rinkos skiriams sektoriams e, įvertinti ir tada galėtumėm kalbėti apie tą bendrą paveikslą, kadangi tokie europiniai rodikliai, europiniai indikatoriai jau yra parengti. Kalbant apie euro krizę, buvo akcentuota, kad Europa turi stiprinti savo ekonominį modelį ir turi atkurti savo konkurencingumą. Ir tuo tikslu mums reikia viešojo sektoriaus finansavimo bei kryptingų investicijų. Labai dažnai yra minima, kad e, vienoje bendroje rinkoje dar yra labai daug neišnaudoto potencialo, kurio mes kol kas nepajėgėme pilnai atskleisti. Aš manau, kad sąjunga iš tikrųjų turėtų palaikyti valstybės narės, e, skatindama tarp valstybinę priekybą ir taip pat reikia imti skubių veiksmų e, pačiose valstybės narėse, tam, kad jos neatsiliktų nuo technologinių pasikeitimų, kadangi skaitmės technologijos šiuo metu evoliucionuoja labai sparčiai vienos bendros rinkos e, atnaujinimas siekia e, atkurti Europos augimo bei vystimosi variklį. Tačiau labai svarbu, kad tai taip pat leistų gerinti mūsų gyventojų, mūsų piliečių gyvenimo kokybę ir išnaudoti įvairias atsiverinčias galimybės. Mano ataskaitoje yra trys dalis ir norėčiau trumpai apšvelgti visas tris dalis. Pirmoji dalis, pirmasis skyrius, kalba apie Europos semestro panaudojimą e, Europos vienos bendros rinkos ramščio sukūrimui. Apsvarstoma yra žimtumo, bei ekonominė politika ir būtinybė jas koordinuoti tarpusavyje. Taip pat akcentuojama, kaip svarbu yra e, realią ekonomiką įtraukti šitą koordinavimo procesą. Nes kitaip kai kurie realų ekonominiai aspektai gali likti nepastebėti, mes apie juos nemastysime, galvodami apie tą Europinio semestro metu vykdomą koordinacinę veiklą. E, vienos bendros rinkos e, ramstis turėtų apimti svarbiausias ekonomikos rytis ir augimo šaltinius. Ir tai čia reikėtų pasakyti, kad pirmininkaujant Italija dabar pateikė naują iniciatyvą, būtent Europos strategijos 2020 metam vidurio laikotarpio peržiūrą. E, Ir šią iniciatyvą siekiama nustatyti naują požiūrį į vieną bendrą rinką. Tai galėtų būti puikus e, žingsnis į priekį. Mums reikia sustiprinti šios rinkos valdymą, mums reikia atkurti politinę priežiūrą, kaip galima aukštesnėme politinėme lygmenyje. Turėtumėm panaikinti bet kokias dirbtinės e, kliūtis ir skirtumus tarp to, tų priemonių, kurios gyvenamos europinėme ir valstybių narių lygmenyje. Turėtume atrinkti efektyviausius metodus bei priemonės. Taip pat manau, kad labai svarbu būtų daug veiksmingiau gyvendyti jau galiojančius teisės aktus. Kągi reikėtų padaryti šiuo tikslu? Pirmiausia, reikia imtis netidėliotinų priemonių, E, toliau plėtoti jau sukurtus mechanizmus ir ieškoti geresnės energetinės sąveikos. Mums reikia vėlgi parengti visą e, komplektą indikatorių, kurie leistų įvertinti, kaip veiksmingai veikia viena bedra rinka. Ir žinau, kad e, komitete buvo paskelbta ataskaita dėl metinio augimo, čia buvo paminėtos problemos ir trūkumai, tačiau galima būtų kalbėti ir apie tai, kad reikėtų atkreipti dėmesį į realius ekonominius prioritetus ir E, na, aš, pažiūrėjau, galiu įsivaizduoti kur kas demokratiškesnį, gilesnį procesą, kuris leistų koordinuoti vienos bendros rinkos prioritetus. E, čia būtų įtraukti nacionaliniai e, parlamentai, taip pat būtų laikomasi Europos parlamento prerogatyvos ir atsivertų naujų galimybių socialiniam partneriam. Toliau, kitas mano skyrius vadinasi neišnaudotos vienos bendros rinkos teikiamas galimybės svarbiausia augimo sritise. Ir vėlgi aš ėmiausi įvairiom kitom ataskaitom, kuris jau buvo pristatytas Junko komitetuose. Tai yra pirmiausiai laisvas paslaugų ir prekių judėjimas, laisvas darbo jėgos judėjimas, vartotojų apsauga, viešiai pirkimai, transportas, energetika ir kai kuris kitos rytis. Be abejo, aš savo ataskaitą neįtraukiu transporto ir energetikos, kadangi čia jau yra, tiesą sakant, kito komiteto atsakomybės rytis, taigi aš šią sritį sąmoningai praleidau savo ataskaitoje, tačiau bendrai manau, kad e, yra didžiulis poreikis stiprinti koordinavimą. Mums reikia įtraukti ir kitus susijusius aspektus, e, kurie papildo vienos bendros rinkos politiką ir turime teikti įvairius atinkamus pasiūlymus. Trečioji dalis mano ataskaitoje yra paskutinė dalis ir jinai pavadinta E, vienos bendros rinkos integracijos bei e, valdysenos e, priemonių įvertinimo metodiką. Ir aš paminėjau čia ne vieną teisės aktą, kas galbūt gali truputėlį gluminti, nes tų teisės aktų iš tikrųjų daug. Ir mums dabar labai svarbu užtikrinti, kad visos šitos taisyklės, šitie teisės aktai būtų teisingai įgyvendinami. Ir tai leistų pamatyti tikrą ekonomikos skatinimo efektą. E, vienas iš dalykų, kas mane neramina, tai kad e, mes turime statistinių duomenų, kaip valstybės narės įgyvendina e, teisės aktus ir mes konstatuojame, kad daugelis valstybių narių atsilieka, vėluoja gyventi šios teisės aktus, vyksta ne viena pažydimo procedūra. Taigi iš tikrųjų yra dalykų, dėl kurių verta susirūpinti. Ir ketvirtas, aš matau, kad jau perkelimo etape labai daug potencialo dar lieka neišnaudoto. Kaip jau sakiau, trečioji dalis yra baigiamoji mano ataskaitoje. Ir čia baigiamojo dalyje aš kalbu apie būtiną tvirtesnį, stipresnį vienos bendros rinkos valdymą arba valdyseną. Ir e, faktiškai mes dabar jau pasiekėme e, tą ribą, kada reikia panaikinti likusias kliūtis ir užtikrinti visiems rinkos žaidėjams e, E, pilnai visas jų teisės ir visas laisvės, kurios atveria viena bendra rinka. Taigi, e, labai ačiū, ponė pirminkė, tam kartui tuo ir baigsiu, bet esu pasirengusi atsakyti į klausimus arba aš e, bet kuriuo atveju ir bet kuriuo laiku esu pasirengusi konsultuotis su kolegomis. Kągi, dabar norėčiau pakalbėti arba vėliau veikiau kreiptis į kiekvieną šelnių pranešėjų prieš sutikdama žodį ir kitiems. Taigi, sadžiagutė pietų. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjai už atliktą darbą. Šiame pirmame pranešime iš tų trijų pranešimų serijos O šiai struktūrai mes visiškai pritarėme. Taigi mes manome, kad yra labai svarbu labiau pabrėžti tam tikrus klausimus. Žinome, jog Europos semestras yra iniciatyva, kuri buvo sukurta prieš ketverius metus, tam, kad būtų paskatinti ekonomikos augimą, koordinuoti makroekonominę politiką ir prisidėti prie ekonomikos augimo ir užimtumo skatinimo. Stebina tai, kad praėjus keturiems metams po to, kai buvo sukurtas tas Europos semestras, komisija ir parlamentas E, dar kalba apie mokestinius dalykus, apie viešuosius finansus. Buvo atlikta daug struktūrinių reformų e, konkurencingumui skatinti, tačiau ES kartas, kartu su valstybėmis narėmis, e, remdamosi komisijos duotų impulsų, turi pagaliau atgaivinti ekonomiką. Kai kas mano, jog galima būtų 4 procentais padidinti BVP ateityje užbaigiant kurti vidaus rinką. Taigi mes primame vis tokias kažkokias neaiškias pusinės priemonės. Valstybių narių ir komisijos prašoma geriau koordinuoti savo veiklą, geriau bendradarbiauti, skatinti geresnę vidaus rinkos integraciją, skatinti darbo vietų kūrimą ir skatinti ekonomikos saugimą. Na taip, turėtume kreiptis į kiekvieną subjektą ir pasakyti, jog e, kiekvienas turi atlikti jam tenka į darbą ir nekrauti jo ant kitų pečių ir tuomet bus rezultatų pasiekta. Visa tai yra teisinga, tačiau, kad situacija keistus, mums reikia daug tvirtesnės vidaus rinkos, kad galėtume tas priemonės įgyveninti. Vidaus rinka galbūt yra šistas daugiau negu atsisakyti muitų mokesčių ar užtikrinti laisvą prekių ir paslaugų judėjimą. Yra daug daugiau dalykų, daug didesnis potencialas lypi vidaus rinkoje, kuriuo mes dėje nesinaudojame vidaus rinka, pavyzdžiui, turi leisti mažoms ir vidutinėms ir kitoms Europos įmonėms ar asmenims, kurie to nori dalyvauti konkursuose kitose šalyse ir te konkursai turi būti, sąlygos konkursų turi būti vienodos visiems. Be abejo, reikia pagerinti teisės aktus, jie turėtų būti labiau vienalyčiai ir turėtume kreiptis į visas valstybės narės, prašydami gyvendinti vidaus rinkos direktyvas žymiai sklandžiau, nes kai kuriais atvejais dar daug ką reikia taisyti. Tačiau reikia taip pat spręsti ir mokestinius klausimus, kaip įvairūs nacionaliniai teisės aktai gali trukdyti kurti šią vidaus rinką. Tai reikia išsiaiškinti. Šiomis pastarosiomis savaitėmis mes skaitėme spaudą ir matėme ten daug skirtumų valstybėse narėse. Jei nebus fiskalinio bendradarbiavimo, vidaus rinkos nebus, nebus vienodų sąlygų, visiems vienodų toje ekonominėje Europos zonoje. Be abejo, laisvas prekių judėjimas vyksta, bet juk reikia kalbėti apie laisvą darbuotojų judėjimą. Manau, kad reikia labiau susijęti mūsų gražius žodžius apie vidaus rinką su tuo, ką mes darome, siekdami užtikrinti laisvą darbuotojų judėjimą ir galimybės jiems dirbti tomis pačiomis sąlygomis. Be abejo, struktūra taip pat svarbu, nes e, kalbėdami apie vidaus rinką turime neužmiršti pridurti ir lygių galimybių aspekto ir infrastruktūros sukūrimo. Aš, pavyzdžiui, kalbu čia apie skaitmeninę vidaus rinką. Nemanykime, kad sumažinsime neligybę ir pavysime jungtinės valstijas, kur skaitmeninė rinka labai išvystyta, jeigu neinvestuosime labiau į šią sritį. Jeigu neinvestuosime į 5G, e, pavyzdžiui, ryšio vystymą, yra visai kitų dalykų susijusių su skaitmenė rinka. Geležinkeliai, pavyzdžiui, kurie perveža ir keleivius, ir prekes, e, irgi galėtų šią sistemą pasinaudoti, tą būtina vystyti, jeigu norime kompetentingos ir konkurencingos rinkos vystymo. Jeigu norime, kad e, konkurencija būtų visur ir visiems vienoda. Ir apibendrindamas norėčiau pasakyti, kad ES ieško didesnio konkurencingumo. E, buvo daug kur mažinami darbo užmokesčiai, buvo pakengta mūsų socialiniam modeliui Visą tai buvo padaryta tam, kad didėtų konkurencingumas. Iešk, buvo ieškoma eksporto rinkų, tačiau ES savo vidaus rinką pati nepakankamai naudojasi. Anadien štai susitikome su Ispanijos kooperatyvų atstovais. Jie kalbėjusiais apie socialinę ekonomiką. Jie sakė, kad kooperatyvai galėtų daug lengviau dalyvauti konkursuose E, Indijoje ir Latino Amerikoje negu Europoje, negu kaiminėse valstybėse. Tai yra nesuvokiama situacija. E, šią situaciją nebegali tęstis Europoje. Turime suprasti, kaip veikia sistema. Pritariu daugam, kas buvo pasakyta pranešime, bet manau, kad turėtume labiau savikritiški būti ir spausti valstybės narės ir Europos komisiją, kad e, Europos semestro valdysena būtų geresnė, kad pagaliau būtų sukurta ta visa pusė vidaus rinka ir kad netektų nuolatos remtis kažkokiais senais receptais, kur tik ir kalbama apie nedarbą ir darbininkų skurdą. Dėkoju. Dėkoju. Kągi, dabar Kadangi aš esu ECR e, frakcijos pranešėja, tai ir kalbėsiu pagal darbo tvarkę. Aš taip pat buvau viena iš pranešėjų e, šešių priemonių paketui, kuris buvo parinktas e, kūrent Europos semestrą. Aš atsimenu visą tą istoriją ir vykusias diskusijas. Semestras iš pat pradžių turėjo įgalinti valstybės narės dalintis geriausią praktiką, taip pat pasidalinti tam tikras nuogastavimais dėl įvairių ekonominių procesų, tokiu būdu užtikrinti stabilumą ir augimo pakto gyvendinimą. Nebuvo siekiama, kad tai taptų kažkokia tai priemonė, kuri leistų Europos institucijoms e, vykdyti ekonominės bei ypatingai viešosios politikos kažkokį tai reguliavimą valstybėse narėse Tačiau be abejo iškilo tam tikrų jautrių klausimų nacionalinės politikos srityje ir dabar šie jautrus klausimai yra nagrinėjami prisidengiant semestro antraštę. Taigi visą tai pasakius, jeigu vienos bendros rinkos įsipareigojimų įgyvendinimą būtų galima gerinti visos Europos mastu, tai turėtų iš tikrųjų leisti pagerinti taip pat ir konkurencingumą, užimtumo augimą, ekonominę plėtrą. Ir būtent pasinaudodami Europos semestru, ko gero, mes galėtumėm e, sugebėti atnešti naudos ir visos Europos ir atskirų valstybių narių ekonomikai, jeigu be abejo tos priemonės bus įgyventos gerai. Jeigu mes norime įgyvendinti tas, tą naudą, kurią gali duoti viena bendra rinka, manyčiau, kad e, šiuo atveju Panašiai iš tikrųjų gerokai padirbėjo, stengdamas išlaikyti šio komiteto dėmesį ties vienos bendros rinkos aktualiausiais klausimais, ypatingai ties įgyvendinimo problemas. Aš manau, kad šis komitetas iš tikrųjų turėtų daugiausiai dėmesio ir skirti būtent e, tiem dalykam, kurie priklauso mūsų kompetencijai. Nes jeigu mes pradėsime kištis į užimtumo, atlyginimų, energetikos ar mokesčių klausimus, mes ko gero pradėsime pažeidinėti kitų komitetų e, kompetencijos rytis. Ir bijau, kad gali. E, tai gali, tai, tai gali sumenkinti mūsų nuomonės, mūsų uh, E, pasisakymų dėl, e, tarkim, privataus sektoriaus augimo, vartotojų apsaugos ir panašiai e, e, svarbas. Ir aš manau, kad labai svarbu, kad visi komitetai nagrinėtų tuos atskirus aspektus susijusius su semestru. Ir be abejo turime išlaikyti uh, E, ir subsidiarumo, ir proporcingumo e, principus ir ieškoti geriausių sprendimų įvertindami visą Europos įvairovę. Taigi, kad jau buvo paminėta e, komisijos ataskaita apie tai, kad reikėtų sukurti tą vieną bendrą ramstį, būtent Europos semestro kontekste. Tačiau taip pat ten buvo akcentuota, kad nėra kažkokio tai universalaus recepto visiems, kuris įspręstų visas problemas. E, dėl to reikia sukurti lankstų mechanizmą, kuris galėtų būti modifikuojamas priklausomai nuo kintančių aplinkybių. Nes kitaip labai lengva e, nuslysti ir tvarkant vieną sritį, iškraipyti konkurenciją ar, ar, ar pažeisti veikiančius mechanizmus kitoje srityje. E, mes turime pirmiausiai įsiaiškinti, kur yra tikrų kliučių vienoje bendroje, vienoje bendroje rinkoje E, vykdyti verslą tarp valstybinių mastų ir labai svarbu yra pašalinti šitą biurokratiją, pašalinti šias kliūtis, skatinti vidaus priekybą, darbo vietų kūrimą. Ir šiuo atveju iš tikrųjų pranešėjai labai teisingai dėmesį skiria būtent pagrindiniams potencialioms augimo sritims e, ir kalba apie labai konkrečius dalykus, užuot vien tik tai mm, manipuliavosi bendro pobūdžio frazėmis. Iš tikrųjų, be abejo, labai svarbu, kad e, būtų nagrinėjami atskiri sektoriai, atsižvelgiama į jų um, verslo dalyvių nuomonės, uh, kur reiktų išklausyti, aiškinantis, kodėl dar vis yra ten kliučių ir kaip būtų galima jas pašalinti. Taip pat be abejo, mums labai svarbu yra na, turėti tokį platesnį matymą, tam, kad nenuslystumėm į kažkokią tai vieną sritį, nes toktumėm sudėmsiu tik tai ten. Todėl turime labai glaučiai palaikyti ryšius su suinteresuotomis visuomenės grupėmis, verslo grupėmis. Ir e, turime e, pamėginti iš tikrųjų išsiaiškinti, kur yra ta didžiausia ekonominė nauda, kurią duoda viena bedalinka. Skirtingai negu kurios kitos semestrus rytis, kur daug kalbama apie viešą politiką, mes galime daugiau kalbėti apie būtent ekonominius rodiklius, Labai svarbu, kad indikatoriai, tie rodikliai būtų geriau sformuluoti. Ir labai svarbu, kad būtų kišamas tik tai ten, kur tikrai būtina, kad būtų vykdomas plataus masto konsultacijos. Ir e, nebūtų užsklęsta nuo tam tikrų pažangių technologijų. Ir jeigu tie rodikliai, tie indikatoriai rodytų, kad e, teisės aktai nėra įgyvendami taip, kaip tikėtasi, tai mes turime išsiaiškinti, kodėl ir turime galbūt pakoreguoti tas taisyklės, jeigu jos e, turi kažkokį tai netikėtą, nesąmoningą poveikį. E, svarbu pabrėžti taip pat, kad tam tikri indikatoriai, tam tikri rodikliai buvo naudojami tarptautinėje jurisdikcijoje ir dėl to mes galime, ko gero, palyginti savo europinės problemas su tais klausimais, kuris nagrinėja mūsų konkurentai pasaulinėje arenoje. Ir turbūt šitokia analizė iš tikrųjų būtų uh, visai naudinga, bandant suprasti, kaip e, mes su savo problemus, savo klausimais atrodome bendrame globaliame kontekste. Ačiū. Ir dabar e, Antanas Goga, Alde grupės vardu. Andrėjas irgi neblogas vardas, e, gražus vardas, visiems galbūt būtų lengviau jį ištarti, tačiau mano vardas dėja ne Andrėjas. Taigi noriu padėkoti už gerai parengtą pranešimą, jis gerai struktūrizuotas, jis apima visus augimo sritis e, Europos vienoje bendroje rinkoje. Aš norėčiau akcentuoti, e, kaip svarbu yra gyveninti Europinį semestrą. E, daugelis mūsų piliečių namuose turbūt nelabai ir žino, kas tai yra. Pavyzdžiui, Lietuvoje daugam tai turbūt susijęs su mokyklos semestru, tačiau manau, kad suprasti šį procesą yra labai svarbu. Suprasti iš žmogiškų pozicijų kas tai per daiktas ir ko reikia imtis, nes kitaip e, nėra tikslo e, darbuotis, kuriant tą ramstį, jeigu valstybės narės tas rekomendacijas rimtai nežiūri. Tai aš manau, kad čia be ne ir kyla rimčiausi iššūkiai, kadangi valstybės narės dažnai mano, kad tai, ką mes jiems siūlome, e, nebūtinai yra vertinga. Jos turi patikėti, kad tai vertinga ir turi tai įgyvendinti. Ir pirmiausiai, be abejo, jos turi suprasti, ką tai reiškia jeigu jos tai supras, jau būsime pasiekę nemažos pažangos. Taigi manau, kad čia turime pirmiausiai e, skirti didžiausią dėmesį. Aš e, pateiksiu keletą pasiūlymų, pirmiausiai remiantis e, vienu iš e, pranešimų, kurie buvo pristatyti per praėjusią plenarinį posėdį dėl 2014 metų prioritetų gyvenimo. Taip pat norėčiau paminėti vieną kertinę svarbos aspektą. E, e, būtent kalbu apie nacionalinių parlamentų vaidmenį, jų e, įsijungimą į procesą, jų nuosavybės jausmą. Jie turi jaustis, kad tai yra ir jų rūpestis. Nes jeigu visuomenė ne visada supranta, kas yra Europinis semestras, aš manau, kad ir parlamentarai taip pat turbūt e, ne visada yra tokie informuoti. Ir vėlgi aš grįžtu prie šito temos dar kartą, dar kartą, tačiau taip jau yra. Kai aš su savo rinkėjais pasikalbu, jie iš tikrųjų nežino, kas yra šitas Europinis semestras. Mes, kad turime dar gerokai padirbėti vis tai aiškindami. Toliau didžiulis potencialas glūdi e, skaitminėje erdvėje. E, valstybinio sektoriaus paslaugos, jeigu jos yra skaitmenizuojamos, tampa efektyvios, jos e, padaro visas administravimo paslaugas ir lengvesnėmis, ir pigesnėmis ir prieinamesnėmis. E, na, iš tikrųjų, kai kuriais atvejais mes vis dar šliaušiame sraigės greičiu. Aš manau, kad labai svarbu valdymo institucijom taip pat aiškinti, e, kam tai yra reikalinga. Kodėl e, turime išaiškinti, kad ne visada efektyvumo didinimas automatiškai reiškia, kad žmonės bus atleisti. Aš, aš bijau, kad dažnai e, komunistinės jėgos stojasi piestu ir bando priešintis tam efektyvumui, tačiau tai nebūtinai reiškia darbo vietų praradimą ar kažkokius nuostolius. Toliau turėtumėm e, parengti tam tikras e, apžvalgas, e, kurios leistų vertinti spragas viena bendroje rinkoje. Pavyzdžiui, viena iš jų būtų, tiesąkant, reiks keletų tokių vertimo sistemų, vertimo lentelių, viena iš jų būtų skaitmeninės ekonomikos, paskaitinės darbo tarkės, savotiškas na, tablo, rezultatų tablo. E, kol kas apie tai nekalbama, bet čia labai svarbu būtų, kad e, būtų įtrauktas naujas e, kompo, sudėtinis kompozityvus indikatorius. Ir iš tikrųjų visos šitos tablo, visos šitos rezultatų lentelės leidžia mums susiorientuoti E, kur mes esame, o kai kuriais atvejais labai svarbu yra taip pat, e, e, kad informacija būtų objektyvi, nes kai kada žmonės linkia pagražinti situaciją ir bando įtikinti, kad mes kažkur tai pirmaujame netgi tada, kai mes pralaimime. E, be abejo, labai paprasta yra e, manipuliuoti statistiniais duomenimis ir tiesiog e, sukurpti tokį rezultatą, koks norėtųsi, kokio norėtųsi, koks atrodo reikalingas. Tačiau labai svarbu, kad to būtų išvengta. Ir manau, kad mums labai svarbu turėti tam tikrą barometrą, kuris leistų mums įvertinti, kaip sėkmingai mes siekime pažangos. Ačiū, Antanai. Toliau Denis Dijon, bet atrodo jo nėra. Ir tada žaliųjų vardu kalbės Pascal Duron. Jeigu norės pasakyti dar kas nors, kas nėra šešėlinis pranešėjas, vėlgi praneškite, mes pabandysime įtraukti jūsų pavardės. Merci, euh, Viki. Ačiū, Viki. Suprantama, kaip ir visi, norėčiau pradėti nuo padėkos pranešėjai už puikų atliktą darbą. Ir pirmiausia, dėl principų norėčiau pasakyti keletą pastabų. Manau, kad daug kas jau buvo ir pasakyta. Uh, Ir e, mano pastabos gal nebus tos, kuriems visi pritars. Norėčiau pasakyti, jog man svarbu yra vertybės, kurias, kurių noriu laikytis. Pirmiausia, ir tai labai svarbu, nors Europoje ir kitur tai jau tampa religija. Nuolatos kalbam apie ekonomikos augimą. Ir tikiuosi, kad tas augimas pagaliau vėl mus aplankys, nes kol nerandamas sprendimų toms pereinamoms krizėms e, ir nesulaukdami to ekonomikos augimo, e, manau, kad situacija ir toliau kurį laiką dar blogės. Jeigu norime kalbėti apie Europos ekonomikos atsigavimą, ir tai ko gero yra tikslesnė savoka, kalbant apie išeimą iš krizės, mes norėtume žaliųjų partijos vardu dažniau matyti vartoto tokias savokas kaip tvarus, e, kaip, e, e, kaip visuomeniai naudingas. Ir aš manau, kad tai yra būdas įtvirtinti ilgalaikiškumą priemonių vidaus rinkoje. Būtina turėti ilgalaikės priemonės, kad viena iš tų priežasčių, kodėl ne viskas vyksta taip, kaip norime, yra pernelik trumpalaikė vizika, vizija. vizija E, jie neieškoma ilgalaikės pridėtinės vertės. Buvo siekiama testinumo, kuris atitiko pramonės interesus, bet ir mes pamažu praradom tą tvarumo aspektą. Yra labai svarbu vėl prie jo sugrįžti, jeigu norime matyti ilgalaikę e, pers, vystimosi perspektyvą, ypač tai pasakytina apie jaunimą. Tiek būtų įvado. E, na, ne, nemanau, kad esi šoks man pritarti šiuo klausimu. Yra dar vienas dalykas, dėl kurio reikėtų dar pareikšti savo nuomonę. Ir vėlgi norėčiau likti šiek tiek toliau nuo tų svarbiausių principų. Šiame pranešime, be kita ko, visai teisingai kalbame apie būtinybę kovoti su e, mokesčių sukčiavimu. Galėtume turėti reikiamas priemonės tam, tačiau svarbiausias Europos atsakymas kovojant su sukčiavimu būtų didesnės fiskalinės konvergencijos paieškos. Daug žmonių kalba apie mokesčių harmonizavimą, tačiau manau, kad tam yra, kad pasiektume tą konvergenciją reikalinga pereiti tam tikrus etapus ir aš manyčiau, kad tai yra pirmiausia konvergencijos paieškos ir tai ko gero būtų geriausias atsakymas į e, fiskalinės konkurencijos problemą, į problemą, kurią kelia mokesčių slėpimas. Dar vienas dalykas - dėl vartotojų teisių. Norėčiau paminėti du dalykus, kurie mano supratimu yra svarbus. Pirmiausia, grupių veiksmų ir teisių gynimas. Tai yra, aišku, pažangus dalykas, Reikėtų sekti, kad irgi tai būtų efektyviai taikoma priemonė. Ir tie, kurie su manimi yra diskutavę, ne, nustepsite dėl mano nuomonės dėl produktų tinkamumo vartoti. Dabar pernelyg aiškiai yra apibrėžiama, kiek laiko prekė gali būti naudojama. Aš manyčiau, kad vėlgi šitas nuostatas reikėtų peržiūrėti ir tai būtų pažangu. Tai štai, apžvelgiau, ko gero, per tą trumpą laiką tas um, nuostatas, kurias uh, žaliųjų partijos šalininkai ir nariai turi dėl šio pranešimo. Dėkui. Okay, e Taip, dėkui. Ar yra FDD e narių? Tuomet Valery, prašau. Dėkoju, ponia pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą, už išsamų darbą, nes jo dėka apžvelgiama visa eilė temų susijusių su vidaus rinka. Pritariu keliamam tikslui tęsti vidaus rinkos integraciją, nepamirštant vartotojų teisų apsaugos, harmonizuojant rinkos taisyklės, kaip yra Kaip jau ir buvo pasakyta, galėtume galvoti apie fiskalinį harmonizavimą, kad tai padėtų kovoti su socialiniu dempingu, kuris kenkia e, socialinės rinkos plėtojimui. Dar vienas dalykas, kuris šiek tiek tebelieka man klaustukas, yra štai koks. 11 dalyje yra kalbam apie juridinį nesaugumą, kurį gali pajusti privatus investuotojai. Noriu paklausti, ką tiksliai jūs vadinate juridiniu nesaugumu, nes mano supratimu kontekstas yra jau kitas. Galėtume kalbėti apie juridinį vientisumą, juridinio susiskaldimo nebuvimą. Ir manau, kad e, ar tai būtų nacionaliniai ar europiniai teisėkūros, už teisėkūros asmenys turi tikslą saugoti vartotojus, užtikrinti socialinę apsaugą, saugoti aplinką. Tad ar gali būti taip, jog tie teisės aktai galėtų būti e, nuneigiami tais atvejais, jeigu jie nepatinka vienam ar kitam investuotojui, ar bus siūloma tuomet e, remtis kažkokiamis skirtingomis procedūromis, siekiant patikti investuotojams ar ne. Mano supratimu, apie tai nereikėtų kalbėti pranešime. Čia yra visai kitos diskusijos objektas, kai kalbėsime apie prekybos sutartis. 18 dalyje man atrodo, viskas yra pasakyta ir man reikėtų čia paaiškinimų detalesnių ir man atrodo, tai gali būti probleminis dalykas, jeigu viskas yra būtent taip, kaip aš čia ir supratau. Andrėjas Švab. Andrėjas Švab žodį? Aš taip pat manau, sako Andrėjas Švab, kad ponia Galpelč e, idėjos atitinka anksčiau primtą pranešimą, pono Koferatį pranešimą. Tai yra vienintelė galimybė Europos parlamentui, kalbant apie Europos semestrą, paraginti valstybės narės laikytis duotų pažadų. Štai Antanas sakė, kad ES piliečiai ne visi supranta, ko gero, ką reiškia bendra rinka. Štai kolega iš Ispanijos kalba apie mokestinės problemos. Tai vėlgi, tai yra visą tai papildomi įrodymai, iš kurių matyti, kad daugelis žmonių kalba apie Europą Tačiau valstybės narės apsiriboja spaudos konferencijų rengimu. Aš suprantu, kad e, rūpešiai ne tie patys atskirose valstybėse narėse, bet juk egzistuoja kažkoks bendras vardiklis. Kitaip tariant, nedaug tų pažadų buvo įgyvendinta. Štai kur problema. Ir mes atsakingi esame už vidaus rinką, už vartotojų teisų apsaugą. Tad turime priminti tiems, kurie tuos pažadus dalyjo, e, priminti, ką jie iš tikrųjų yra pasižadėję. Mes dalyvavome primant sprendimus. Ne visų teisės aktų potencialas dar išnaudotas, ponia Delerozier yra teisi, manau, kad Europos parlamentas turėtų labai pamastyti. Ir ne tik pamastyti, nes kol kas kiekvienas savo ruoštų masto savo, tačiau reikėtų subendrinti tą mąstymą. Dar pernelyg susiskaldę esame ir šiuo požiūriu. Turėtume tuo tarpu pabrėžti labiau Europos semestro profilį, ne tik kalbėti apie ekonomikos augimą. Be abejo, apie tai kalbėti galima, tačiau nedaug pažengsime pirmin, tiek ties tuo apsistoja. Reikėtų kalbėti apie konkrečias priemonės, kurios minimos ponios gal pelč pranešime. Na, kai dėl fiskalinės teisės, ekonomikos reikalų komitetas šiuo klausimu yra kompetentingas iš esmės, o mūsų misija yra papildyti tą pranešimą ir čia atsakau kolegų iš Ispanijos, turime pasakyti, kaip konkurso teisė, pavyzdžiui, konkurso rengimo teisė yra įgyvendinama, kokios galimybės yra sudarytos Europos įmonėms dalyvauti tuose konkursuose. Paskutinės kadencijos metu mes jau kėlėm tos klausimus, prieš tai būsius kadencijos metu ir kėlėm šios klausimus. Vyko su nacionaliniais parlamentais diskusija šiuo klausimu. Ir Reikėtų išvengti tos situacijos, kad ES piliečiai nebesupranta, ko iš jų nori jų pačių ES. Ir būtina priimti nuoseklius sprendimus, kad vidaus rinka galėtų vaidinti svarbesnį vaidmenį įgyvendinant Europos semestrą. Tuo būdu visi geriau supras, kas iš tikrųjų vyksta ir kas kam yra naudinga. Äh, Dėkoju. Sako ponė Gebhardt. Aš norėčiau pasisakyti panašiai, kaip mano kolegos Švab ir kiti. Turime prane, šį pranešimą aiškiai uh, palaikyti ir turime valstybėms narims priminti, kad pažadus tai jos dalyjo, bet nedaug ką įgyvendino. Ir turėtume priminti tos projektus. Turime pasakyti, kad gana gana tų kalbų apie vairius projektus ir planus. Turime pasakyti valstybėms narėms, kad jos turi ne tik kalbėti apie ekonomikos augimą, bet turi imtis pagaliau e, įgyvendinti, ką pasižadėjusios. Kitas dalykas, ir čia vėlgi noriu pritarti tam, ką sakė ponas Duron, turime užtikrinti ir nepamirškime, ką darėme prieš tai būsios kadencijos metu. Turime laikytis holistinio požiūrio. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad rinka, vidaus rinka neturi būti e, matoma tik iš tos pusės, iš kurios norime. Tai yra iš ekonominio vystimosi pusės. Turime pažvelgti į vidaus rinkos poveikį aplinkosaugai, pavyzdžiui, socialiniams aspektams. Turime atsižvelgti taip pat į pasiekmes vartotojams. Turime likti budrus ir nesukurti barjerų ten, kur jų nereikia. Mes norime ekonomikos augimo, bet jis turi būti kokybiškas, o ne ekonomikos augimas bet kokią kainą. Turi būti ekonomikos augimas, kuris padėtų kurti kokybiškas darbo vietas. Aplinkosauga, žmonių gyvenimo aplinka turi būti pagerinta. Tai štai kokie yra svarbiausi tikslai. Tai ir turi išplaukti iš mūsų veiksmų komitete. Ačiū visiems už puikų darbą. Dirbkime šią kryptim ir aš manau, kad pasieksime to, kad turėsime parengę puikų pranešimą. Ačiū. And then Lucy Anderson. Dėkui, patolijus Anderson ir žinoma, kas nors nori dar, dar pasakyti. Ponas Rošfor, ačiū. Pone pirmininkė, ačiū pranešėjai ir ačiū taip pat šešėlinėms pranešėjams už šią puikią ir visapusę apžvalgą to, kokį akmenį į tą bendrą mūsų komiteto mūrą turime įmūryti, kalbant apie Europos semestrą. Vis dėlto norėčiau paminėti vieną kitą detalę, kuri galbūt bus kiek kitokia. Norėčiau tiesiog papildomą dimenciją, kad atsirastų šiame pranešime. Nenorėčiau apskritai krypties to pranešimo pateikti. Pone Gebart ir pona Švab sakė štai ką. Galiausiai turime imtis politinių veiksmų šią temą. E, vidaus rinka dažnai yra tik eilė grinai techninių nuostatų. Ir kai Evlin kalba apie holistinį požiūrį, ne turbūt ir turime ne tai, kad pagaliau turime imtis politikos šią temą. Prasidės 2015 e, metai pilni didelio susirūpinimo. G20 sustikimas vyks, pasaulis žvelgia Europą ir klausia, o ką darysite, ką pasiūlysite, nes jūs esate patekę į didžiulę stagnaciją, kuri kenkia pasaulio augimui ir dėl kurios ir jūsuose taip pat yra daugybė problemų. Kokįgi signalą mes turėtume pasiūsti? Europos semestras, kaip sakė visai teisingai Viki, yra po krizės atsiradusių nuostatų rinkinys. Toks rinkinys, kuris buvo pateiktas kaip būtinybė Europos Sąjungoje turėti bendras makroekonominės taisyklės, kad būtų galima sustiprinti euro zonos atsigavimą. Tad pirmasis signalas, kurį turime pasiūsti, yra toks, jei manome, kad yra būtina derinti makroekonominės nuostatas, kad atsigautų Europa, mes IMKO komitete manome, kad yra lygiai taip pat svarbu užsimti ir mikroekonomiką, kad atsigautų užimtumas Europoje. Ta mikroekonomika, kaip minėjau daugelis iš anksčiau kalbėjusių, pirmiausia yra susijusios su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis, su labai mažomis įmonėmis, su vartotojais. Aš bent jau esu įsitikinęs, kad ES iš krizės neišeis tik, primtana, tik primtama makroekonominės politinės nuostatas ir tik siekdama makroekonominės politikos koordinavimo su tarp, tarp valstybių narių. Ir Dar vienas dalykas, kuris yra papildantis visą kitą, yra štai koks. Jūs regis kalbėjote kažkas apie realią ekonomiką. Mano supratimu, tai irgi reiškia visiškai lygiai tą patį. Reikėtų pabrėžti būtent mažų ir vidutinių įmonių svarbą. Kitas dalykas. Mes kalbėjome apie nuomonės viešosios klausimą. Daugelį mūsų šalių viešosios nuomonės e, supratimu uh, Europos semestras yra tam tikras bendras rėmas. Jeigu norime kurti bendrą rėmą, bendras taisyklės, neturime tuos įvairių įsipareigojimų sąrašą papildyti dar papildomais įsipareigojimais. Mes turėtume tiesiog paaiškinti, ką mes siūlome įgyvendinę tas mūsų anksčiau priimtas nuotas. Mes siūlome mažiau įpareigojimų ir daugiau laisvės. Reikėtų padaryti viską, kad mažų ir vidutinių įmonių e, vadovai suprastų tas visas priemonės kaip didesnės laisvės įgavimą vystyti savo verslą, kad tai nebūtų dar papildomos prievolės jiems. Reikėtų labiau integruoti tas taisyklės vidaus rinkos ir jeigu tai pasireikštų tuo, kad atsirastų dar daugiau draudimų, dar daugiau ribojimų ir taisyklių, tai manau, kad mums nepavyks E, sujungti to, kad siūlo ES su tuo, kas vyksta realiosios ekonomikos rytyje. Dabar apie rodiklius. Jų yra pilna ES. Visokio plauko lentelių yra daugybė, tačiau man atrodo svarbiausia yra štai kas. E, Tarptų rodiklių svarbu išsirinkti tuos elementus, kurie rodo, kaip mažos ir vidutinės įmonės bei vartotojai naudojasi tomis taisyklėmis. Reikėtų, kad jomis būtų naudojamasi dar aktyviau. O kaip tą pamatuoti? Štai su kuo turėtų būti susiję mūsų rodikliai. E, taip pat kalbėjome apie fiskalinę konkurenciją ir mokesčių slėpimą. Vyki teisingai sakė, kad mes čia neturėtume kalbėti apie tas temas, kurios yra nagrinėjimus kituose komitetuose darbo, pavyzdžiui, teisės klausimai arba transporto infrastruktūros klausimai yra ne mūsų kompetencijos klausimai. Bet turime neužmiršti, kad e, Europos semestro logika ir logika to, ką norime nuveikti šioje srityje, yra susijusi su harmonizavimu su makronominės politikos harmonizavimu. Mes žinome, kad reikės tai daryti. Ir pirmiausia, eurozonoje Tačiau bendriau kalbant, visos ES valstybės turės tai daryti. Tad aš manau, ir api, tuo ir apibendrinsiu savo pasisakymą, ir manau, tai yra vienas iš politikos aspektų. Manau, kad tai, ką mes čia darome, ir yra harmonizavimas. Jeigu vartotojų atžvilgiu priimta visa eilė direktyvų, tai reiškia, kad mes bandome harmonizuoti taisyklės, mes bandome jas priartinti vienas prie kitų. Aš manau, kad fiskalinė harmonizacija yra vienas iš tų elementų. Tačiau tai nieko neturi bendro su ideologiniu požiūriu. Tai yra labiau e, veikimo požiūriu nusistatytos taisyklės. Kitaip tariant, mes raginame valstybos narės laikyti tos, tos harmonizavimo logikos, raginame jas prisimti atsakomybę, įgyvendinti tuos įsipareigojimus, kuriuos davė žodžių įvairių forumų metu ir kurių iki šiol įgyvendinimo mes tebe laukiame. Dėkui. Last speaker, Lucia. Paskutinis kalbėtojas Liusin Anderson. Labai ačiū, turiu tik trumpą pastabą bei procedūrinę pastabą. Spėjom dėl ataskaitos, tai dėkojame už nuveiktą darbą, taip pat dėkojame ypač už skyrių dėl vieningos rinkos potencialas arba saugimo srityse. Tai tikrai yra labai esminis dalykas šiam komitetui, bei palaikau, ką pasakė kolega Gintieri. O dėl įgaliojimų, tai labai svarbu pastebėti procedūrinį dalyką. Čia jau per antrą komiteto posėdį mes gauname vėl tarsi paskaitą apie tai, ką komitetas gali daryti ar negali daryti. Na, manau, kad visi suprantame, kad procedūros numatytos e, priedė bei taisyklėje 201, na, supranta, kas ten parašyta, tad kažin, kaip tai siesi, na, kažin kodėl negalima įtraukti į vieningą rinką tokių dalykų kaip infrastruktūra bei kitų dalykų, kurias minėjo kolega. Reikėtų atsakymų per kitus posėdžius, nes tai, tai būtų naudinga tik narėms nariams, tik senėtams nariams, nes kol kas tai tik vienintelis nary, komitetas, kuriame mums vis yra skirtumas paskatas apie tai, ką mes galime ir ko negalime daryti. Mes visi suprantame, ką galime daryti. Ir manau, kad reikia geresnių apie tai diskusijų, jeigu tai toliau tęsis. Dėkui. Thank you. Dėkui, tikrai naudinga pastaba. Manau, kad ir naudinga geriau suprasti komiteto įgaliojimus rytį ir norėčiau taip pat pakomentuoti, kad koordinatoriai pakalbėtų apie tai su savo nariais. Nes vienas iš dalykų, kuris man kaip pirmininkiai dažnai nutinka, tai yra tai, kad, kad mes kaip komitetas sakome, kad norime daryti ataskaitą savo iniciatyvą tam tikrą temą arba klausimus tam tikrą, tam tikrą temą. Tai jeigu kitas komitetas jaučia ir mano, kad tai liečia jų kompetencijas, tuomet jie blokuoja mus ir bando kam nors dalyvauti. Būtent todėl Taigi, atsakau dabar iš klausimą. Ir tikiuosi, kad suprasite mano atsakymą. Taigi, mes dėl to ir turime koordinatorius. Ir vyksta dėl ko diskusijos tarp komitetų. Ar vienas kitas teisės aktas turi būti rengiamas mūsų komiteto ar kito komiteto, pavyzdžiui, pramonės. Tarkime, yra keli skirtingi failai, kuomet kiti komitetai kelia bejonių, ar vidaus rinkos komitetas tikrai turi vaidinti čia vaidmenį. Ir kadangi vis tik vidaus rinkos komitetas turi, na, galimai gali apimti labai daug kompetencijos ryčių, ypač kalbant apie skaitminę vieningą rinką. Tai dėl to dėrybos tarp mūsų ir kitų komitetų tampa platesnėmis negu yra, pavyzdžiui, tais, kitas komitetas, pavyzdžiui, vien tik tais transporto arba aplinkosaugos komitetuose. Tai reiškia, kad nereiškia, kad mes net negalime daryti komentarų. Tik tiek, kad reikia aiškiai susitelkti ties tas rytimi, kuri mums svarbi būtent vieningos rinkos teisės aktų gyvendinimas. Ir tikrai būtų šaunu, jeigu visi koordinatoriai galėtų iš naujo su grupėmis apie tai pakalbėti ir dar kartą aptarti strategijas, kaip šį klausimą spręsti. Na, čia tikrai, tikrai ne, neturiu galvoje paskaitos, nenoriu jūsų mokyti, tačiau viskai yra svarbus dalykas, kurį reikia mūsų komitetą apginti. Ir tiesiog jeigu su kitais pirmininkais gali kilti konfliktų, na, gali būti didelių problemų. Mes dar kartą apie tai pakalbėsim su koordinatoriais tačiau reikia pasistengti likti tose ribose, kurias jau numatytos komitetui. Dabar žodį suteiksiu pranešėjai ir po to dar bus galėsime padiskutuoti vėliau, kai bus patikti pakeitimai. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném mindenkinek minden hozzász. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems šalies pranešėjams bei kolegoms už klausimus ir e, pastebėjimus, tikrai visi jie labai naudingi. Ką pirmiausia, norėčiau paminėti. Numatydami tokią, nu, numačius tokią tasą struktūrą, kokia yra dabar, tai mes siekime vienaškos tikslo. Norėjome, kad būtų aiškiai matytis, koks yra mūsų tikslas, ko siekiame, spręsdami vidaus rinkos klausimus. Čia mes kalbėsime ne apie taupimo priemonės. Priešingai, norime parodyti, kiek potencialo vis dar yra, nepanaudoto potencialo vis dar yra vieningoje rinkoje. Būtent tą siekia parodyti savo pranešime. Ir kol kas tos priemonės na, neišnaudojamos dėl to, kad kai kurie indikatoriai dar nėra tinkamai taikomi, dėl to ir siūlo tam tikrą indikatorių sistemą. Sutikimus to, ką pasakė kolegos, kad būtų geriau kalbėti apie atskiras individualias priemonės, tikrai būtų naudinga, taip pat būtų naudinga priminti valstybės narėms apie jų pažadus. Pabandžiau tai truputį įtraukti į tekstą, nejučia to įtraukti. Žinoma, be to jūs galite pasiūlyti pakeitimų, tuomet bus galima dar plačiau išplėtoti šias temas. Toliau dėl kitų pastabų. Gučierės e, pastaba buvo išsakyta, tikrai pritariu jums, kad reikia glaudžiau bendarbiauti. Ir tą vis paminiu kiekviename skyriuje. Reikia tikslingesnio bendarbiavimo, reikia geresnio bendarbiavimo. Kiekviename skyriuje apie tai rašau. Ir tai taip pat reiškia, kad reikia geriau traukti ir nacionalinius parlamentus. Įtraukti juos į Europos semestrą. Kaip tai būtų galima padaryti? Aš manau, kad tai yra imko kompetencijų ribose. Manau, kad galime pateikti tokius pasiūlymus. Galime teikti pasiūlymus dėl vieningos rinkos. Na, energetika ir transportas. Sąmoningai šias temas neįtraukiau, tačiau kitas temas šiek tiek paliečiau. Nes tos kitos temos, kitos sritis siejasi su bendresniais dalykais, kurie mums yra svarbus. Be to, tais kitais atvejais, tuomet jau nėra kitų komitetų, kurie prieštarauti, kad mes kišamės į jų veiklą. Taigi aš tikiu konfliktų stengiuosi vengti. Ko siekiame? Na, norime, kad numatyti naują ramstį semestre Žinoma, apie tą mano pasiūlymą dar galima kalbėti, jo galima dar diskutuoti. Taip pat diskuto, e, dėkoju ir už ponios pirmininkės, pirmininkės komentarus. Atsimenu jūsų darbą kaip pranešėjos. Tuomet dirbome Ekon komitete. Ir tuomet jūs reikite atasti dėl, dėl paketo. Ir atsimenu, kiek buvo diskutuojama prieš primimą. Tikrai suprantu, kad nebuvo siekiama mažiausių, na, žemiausių lygių pačių kištis į veiklą, ne. Ir manau, kad dabar nereikia to, to siekti. Taip pat dėkoju kitiems kolegoms, kurie pasakė dėl indikatorių. Ponas Antanas Guoga minėjo šį dalyką. Ir tikrai su jumis sutinku, kad e, skaitmeninės rytis yra labai svarbi. Reikia stiprinti šią rytį na, tų indikatorių bei scoreboards, na, neminėjau čia, nes manau, kad tai galima įtraukti vėliau kitame etape. Toliau buvo pono Duran pastaba dėl kovos su vengimu, tikrai tai yra svarbu. Taip pat tai svarbu ir, ir kalbėti svarbu yra ir apie vartotojų teisės. Na, iš tikrųjų, į pranešimą galima labai daug visą ko įtraukti. Tačiau ko aš tikiuosi, kad e, pirma versija galbūt padės pradėti bendarbiauti ir tuomet plėsti dokumentą kartu su šiliniais pranešėjais. Toliau, buvo klausimas dėl fragmentavimo bei privačių investuotojų. Tai, na, privačių investuotojų fragmentacijos klausimas, pasakytina, kad tai nėra vien tik vidaus rinkos klausimas, vieningos rinkos klausimas. Čia yra kaip platesnis dalykas ir negalime vien tik iš šitos perspektyvos visko išspręsti. Toliau buvo 18 dalis, dėl jos buvo komentarų išsakyta, taip suprantu, kad reikia didinti mažų vidutinių įmonių vaidmenį, tačiau manau, kad vis tik pranešime, man, mano pranešime apie tai pakankamai neblogai kalbama. Taigi dėkoju šias pastabas, visus klausimus, galbūt nei viską atsakiau, nei viską sureagavau, Tačiau manau, kada tikrai bus laiko mums visiems kartu dirbti. Jau buvo posėdis vienas su šilnis panašiais. Ir tada nutarėme labai griežtą tvarką išlaikytis. Tai reiškia, kad iki rytojus lauksime pas, pastabų, iki rytojaus vidurdienio lauksime pastabų. Taip, tvarkaštis bus labai griežtas, labai greitas. kad būtų galim kuo greičiau vėl posėdį surenkti. Ir dėl to norėjau pristatyti savo struktūrą. Dėkui, ponė pirmininkė. Ir kaip visuomet lauksiu pasiūlymų. Net jeigu rytoj ryte, susiraskite mane, pasikalbėsime. Dėkui. Dėkui, taigi pateikimus prašome pateikti iki rytojus pietų, po to jie bus svarstomi iki gruodžio 3-4 dienos ir bus dar vienas terminas dėl pakeitimų dėl metinės augimo ataskaitos. Jie gali būti pateikiami anglų kalba. Ir, na, ataskaita išeis 21 dieną, tad reikėtų komentarus išsakyti iki 9. Tačiau jie turi būti apačiai kalba kaip originalas. Toliau 21 sausio vyks svarstymas dėl kompromisų ir sausio 22 vyks balsavimas. Dar prieš plenarinę sesiją bus ataskaitos iš Ekon ir iš užimtumo komitetų. Tai bus dirbama toliau ir už tai, tai bus bendrabiaujama su kitais komitetais. Ir na, kitaip įsi, įsi, vėl daug painiavos, jeigu nesilaikysime savo sričių. Bet tiek, ačiū, eikime toliau. Kitas klausimas. Komisija pateiks pristatymą, pristatys poveikio analizę dėl techninių žinių, know-how neatskleidimo bei tų žinių apsaugos nuo neteisėto atskleidimo. Tai, tai būnė šviesa. Na, per daug nes, nesirūpinkite, šviesos toj turėtų įsijungti. Taigi komisija kalbės, kalbės Mišel Ravaskį iš Žaliųjų frakcijos, iš kito komiteto ir taip pat pranešėjo Kostas Lagrip. Taigi, Marijana Fernandas Salas iš komisijos pateiks pristatymą. So we can have the lights out. So we can see the slides. Taigi išjungime šviesas, kad matytųsi skaidrės. Oh, can you see it? Okay, we can see it. Thank you. Thank you, Madam Chair. Good afternoon to everyone. Ačiū, panė pirmininkė, visiems. Labą dieną. Esame dėkingi Inko komitetui už sutiką galimybę paaiškinti mūsų pasiūlymą. Skaidrės, kurios lydi mūsų pranešimą, turbūt jau pažįstamas kai kuriam par parlamentaram, nes jūs galbūt girdėjote panašius pranešimus į tri arba jūrų komitetuose. Tikiuosi, kad jūs labai nenuobodžiausite, jeigu dar kartais matysite. The first three slides um, explain in a summary pirmose trijose e, skaidrėse e, yra paaiškinama, kodėl komisija nusprendė pateikti tam tikrą teisę kūros pasiūlymą. Žinome, kad e, bendrovės dažnai reikalauja, kad tam tikra informacija būtų išlaikyta konfidenciali, tačiau kartais jos taip pat tuo ir piknaučiauja. Inovacijos procesas šiaip pat taip reikalauja dalintis, reikalauja partnerystės ir dažnai tokia informacija dalinamasi su, e, bendro, su bendros rinkos dalyviais, tačiau esama įvairiausių mm, pikničiavo atveju. Ir e, kada kompanijos ima gilintis į ES esantį paveikslą susijusiu su e, tam tikros e, konfidencialios informacijos apskaitą. Jos mato štai tokią mozaiką. Jos mato, kad iš tikrųjų labai nevienodai įvairiose valstybėse narise tos apsaugos priemonės yra numatytos ir panašiai. Mes manome, kad tai veikia e, vieną bendrą rinką ir pakerta jos augimo potencialą. E, dažnai inovacija nepasiekė kompanijų e, esančių kitose valstybėse, kadangi bendrovės pavyzdžiai saugo savo, savo, savo turimą konfidencialią arba jautrią informaciją. Tai komisija siūlytų šiek tiek harmonizuoti visą šitą sritį e, e, sąjunginiu mastu. Teisinis pagrindas būtų 143 sutarties pagrindas. E, ir galbūt įdomiau būtų pakalbėti apie tai, kas vis tik tai yra komisijos pasiūlyme. Pasiūlymo esmė yra prekybos paslapčių e, apsaugos taikymo sritis arba srities apibrėžimas. Ir čia mes e, laikėmės e, panašios apibrėžtės kaip TRIPS sustarime. E, kalbama apie neteisėtą elgesį, viena vertus tai būtų nesažininga praktika, Pavyzdžiui, neteisėtas prekybos paslapčių įsigijimas, toliau tolesnis jų panaudojimas arba skleidimas, kalbam, pavyzdžiui, apie pramonį špionažą. Taip pat mes turime nesažininga e, prekybos paslapčių atskleidimą, kurį padaro trečios šalis, žinodamas, kad e, šitą medžiagą gauta nelegalių kelių. Ir taip pat kitokį piknaudžiavimą. Taip pat kalbame apie neteisėta e, sveikas, kada yra pažeidžiamos nuostatos e, tenkačios pagal sutartis, e, kur taip pat kalbama, pavyzdžiui, apie tam tikrų prekybos paslapčių nesklidimą. Kita vertus, kai kuris atvejais, kada kalbame apie viešą prieigą prie dokumentų, labai svarbu yra užtikrinti ir tam tikrą skaidrumą. Toliau ketvirtajame straipsnėje mes kalbame apie E, ne tik tai priekybos paslapties e, savininko, bet taip pat ir kitų suinteresuotų grupių tam tikras teisės, teisų apsauga ir panašiai. Taigi dėl to ten kalbame apie tai, kad e, prekybinių paslapčių apsauga taip pat turi turėti savo ribas. E, e, e, Kitame tai straipsnėmis pamėginome apžvelgti taip pat e, tas rytis, kurios nelaikomos tam tikrais teisės pažeidimais. Tai yra būtent e, atgalinis, e, atgalinė inžinierija, reverse engineering arba, sakys, nepriklausomas atradimas, kada tiesiog tyrimai vyksta paraleliai. Tokie dalykai nelaikomi nesažiningomis veikomis. Toliau ketvirtos straipsnio antroje pastraipoje mes kalbame apie elgesį, kuris būtų kuris pagal trečią straipsnį kaip ir būtų laikomas nelegaliu, tai yra konfidencialumo nuostatų pažydimas. E, tačiau e, kai kuriais atvejais reikia užtikrinti kitokią e, pusiausvyrą, pavyzdžiui, vienas šių tai būtų pagrindinių žmogus teisų ir laisvių įgyvendinimas, žodžio nuomonės laisvės užtikrinimas arba kartais e, teisėtų viešų interesų gynimas. Taigi, e, be kitako šiame dokumente mes taip pat numatome įvairias apsaugos priemonės, e, kurios numato, pavyzdžiui, sprendimų skelbimą ir panašiai, sprendimai dėl prekių padirbinėjimo, ir tų pažeidžiančių prekių, prekių pažeidžiančių konfidencialumo principus e, sustabdymą arba konfiskavimą. E, e, bet tokia kuriais atvejais, kada tas prekybos paslapties pažeidimas įvyko ne piktavališkai, O dėl nežinojimo, pavyzdžiui, gali būti, kad trečiojo šalis gali pasinaudoti ir toliau tą, tą prekiminio paslaptį, kurio etapo jam prieinama, tiesiog sumokės tam tikras reikiamas kompensacijas e, prekiminės e, paslapties savininkui. Na, taip pat mėginame atsižvelgti ir kitus e, interesus. Mes numatėm visą eilę saugiklių, kurios tengiasi užtikrinti proporcingumą. Numatom priemonių, tai yra proporcingumo testas ir tam tikrus e, E, apsaugos, e, tam tikras apsaugos priemonės, kurios, e, tarkim, kaip, pavyzdžiui, ribotas laikojama, ribotas galiojimo laikotarpis stengiasi apsaugoti nuo piknaudžiavimo, kad tai netrukdytų rinkos funkcionavimui. Yra procedūrinių saugiklių, kurie stengiasi užtikrinti, kad, pavyzdžiui, teisminio bilinėjimosi metu taip pat būtų išlaikyta priekybinė E, paslaptis, nes kitaip nukentėjusiai nesikreips į teismą, jeigu jie bus priversti e, bylos nagrinėjimo procese atskleisti prekybinės e, paslaptis. Na taip pat mes numatome didesnį lankstumą, tai yra šitas tekstas nėra išsamus ir baigtinis. Valstybės narės, jeigu nori nustatyti griežtesnės E, pirkiminių paslapčių apsaugos priemonės, jos gali tai padaryti, tačiau tai neturi būti daroma taip, kad užkirstų kelią e, vėlgi e, vienos bendros rinkos veikimui ir kad tai nebūtų daroma kitų šalių suinteresuotų grupių sąskaita. Na, taip pat mes konsultavome su verslo atstovais ir jie E, yra išsakę nekata nuomonės, kad reikėtų stiprinti tarp valstybinio masto apsaugą būtent prekybinių paslaugų, tam, e, prekybinių paslapčių, tam tikrų specifinių žinių, e, know-how ir panašiai. Na ir galų galę mes atlikome dvi konsultacijas su suinteresuotomis institucijomis. Ir šiuo atveju E, kas pastebėtina, kad mažos ir vidutinės įmonės taip pat aktyviai pasisakė už e, tokias priemonės, nuo daugelio atveju jų nuomonės įsiskiria su dėliam įmonėm. Šiuo atveju buvo gana vieningi. Taigi būtų toks apibendrinimas ir jeigu turite klausimus, pasirengęs atsakyti. take a round of questions first thing with the rapporteur, Mrs. Comey starting. Na kągi, atsakykime dabar į klausimus. Klausimus užduot pirmiausia kelias ponia komis. Ačiū pirmininkė. Na, štai turime parengtą naują teisėkuros iniciatyvą, kurią tik pristatė komisijos atstovai. MKO komitetas rengia nuomonę dėl klausimų susijusių su vartotojų apsauga ir bendrosios rinkos funkcionavimu. Taip pat ITRE komitetas teiks savo nuomonę, o vadovaujantis komitetas šiame klausime yra jūri komitetas. Tai yra svarbus dokumentų paketas, e, kalbam apie labai specifinį tikslą, būtent kaip reikėtų pagerinti konkurencingumo, bendrojo konkurencingumo standartus. Uh, Mm, mes be abejo keliame, visose savo ataskaitose keliame tikslą taip pat e, pagerinti konkurencinę aplinką ir mažoms vidutinėms įmonėms, ypatingai kalbant apie inovaciją, mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Ir be abejo, prekybinės paslaptis, jų apsauga, jų naudojimas turi būti mm, patobulinti. E, e, įmonės turi daug naujų idėjų ir konfidencialumą kartais užtikrinti yra būtina. E, intelektinės nusavybės apsaugos mechanizmai ne visais atvejais ir ne visas tokias komercinės paslaptis apima. Todėl labai svarbu iš tikrųjų pripažinti ekonominę svarbą to fakto, kad prekybinės paslaptis turi ekonominę vertę ir taip pat, kad nuo jų kartais priklauso bendrovė konkurencingumas ir inovaciniai gebėjimai. Taigi turime kalbėti apie tai, kaip užtikrinti juo šitų priekybinių paslapčių apsaugą, ypatingai kai jų ne apsaugo kiti teisės aktai. Priekybinė paslaptis yra papildoma priemonė, kurie siekime pirmiausia apsaugoti inovacijas, o ne technologijas. Jeigu pagrindinis tikslas yra sustiprinti bendrovių konkurencingumą, be abejo turime atsižvelgti visus arba visų grupių interesus, kurios gali paliesti šis dokumentas. Na, iš tikrųjų, mm, tai kelia šiek tiek galbūt tokį, e, šiek tiek mišrų prieštinką požiūrį e, ir jausmą ir bet kad tai būtų įdomu išgirsti, ką kiti kolegos mano apie tai. Na, aš, pažiūrėjau, norėčiau paklausti keletą dalykų. Pirmiausiai buvo minėta, kad situacija iš tikrųjų Europoje yra labai nevienoda, labai fragmentuota. Bet kuriuo atveju kiekviena valstybė narė dabar vadovaujasi savo teisės aktais ir šie teisės aktai skiriasi, o be to, kai kuriais atvejais dėl prekybos paslapčių apskritai valstybėse narėse nėra jokių teisės aktų. Jeigu kalbame apie direktyvą, ne apie reglamentą, tai reiškia, kad turbūt vis dėlto būtų tasi, e, dėliojimų priemonių, tačiau išliktų tam tikrai įvairovė. Taigi, mane domina kai kurie konkretūs dalykai, pavyzdžiui, kalbant apie prekybos paslapčių įgyjimą ir taip pat neatskleidimo reikalavimą. Manau, kad čia reikėtų aiškiau suformuoti apibriežti, nes reikia išsaugoti taip pat ir tai, ką, ką, ką kurios valstybės narės yra jau pasiekusios, jos kartais turi grįžtesnių nuostatų. Taigi čia turim kalbėti apie minimalų harmonizavimo lygį. Ir e, jeigu kai kuriuose valstybės narėse tie mechanizmai jau dabar yra griežtesni ir stipresni, tai viskas labai gerai. Mums svarbiausia nustatyti kažkokį tai minimalų apsaugos lygį, kuris galėtų visoje Europos Sąjungoje. Na, taip pat be abejo turime atsižvelgti ir kai kurių kitų asmenų, grupių asmenų e, teisės bei interesus e, vartotojų, darbuotojų ir panašiai. E, tam tikrose preambulės dalise tai yra atspindėta. Be abejo, kiekvienas teisės aktas negali sumažinti tokių teisų apsaugos. Europos e, pagrindinių teisų bei laisvių e, hartija ir e, taip pat daugelis Europinių konvencijų irgi turi būti gerbiamas ir išlaikytos nepažeidžiamas šis teisės aktas. Ir vis dėlto direktyvos pagrindinėme tekste kalbam apie tas kertinės teisės ir laisvės. Ir e, paminėtos tokios teisės kaip e, saviriškos laisvė bei informacijos platinimo laisvė. Tačiau mes nesutinkame, kadangi iš tikrųjų e, poveikis tom pagrindiniam teisėm gali būti labai nevienodas. Ir, pažiūrėjau, preambulės 23 bei 24 dalyse kalbam apie kitas teisės, pavyzdžiui, apie šeimos, privataus gyvenimo duomenis ir panašiai. Taip pat kai kuriais atvejais paminėtos apsaugos priemonės, tačiau jos nesukonkretinamas. Taigi grįžtame prie išvadų. Jei kalbame apie apribojimą laikotarpį, mums pirmiausia reikėtų e, gerbti rinkos realijas, turime numatyti minimalų ir maksimalų apsaugos laikotarpį. Na ir taip pat grįžtant prie to fakto, kad valstybės narės gali kai kada turėti labiau ribojančių, griežtesnių teisės aktų, kurie gali iš esmės e, daryti kliučių, stabdyti mm, vienos bendros rinkos funkcionavimą. Vėlgi matyti, e, tai reikėtų vis dėlto palikti mm, e, valstybių narių prerogatyvai, jos pakoreguoti savo teisės aktus galės būtent perkeldamas direktyvos reikalavimus. Būtent dėl to ir kalbame apie direktyvą ir, kaip jau sakiau, sakiau, čia turėtų būti numatyti kažkokie tai minimalūs kriterijai, kurie turi būti apsaugoti, kadangi kuriais atvejais, kai kuriuose valstybėse šioje srityje nėra jokios teisinės apsaugos. Ir be abejo, kai kalbame apie techninę pusę, tai pirmiausia turi būti padarytas politinis pasirinkimas, tą mes turime labai aiškiai išsakyti savo komitete. Taip pat e, galiu pasakyti, kad įvairiom e, kitom temom esame jau labai sėkmingai bendradarbiavę, todėl aš šiuo atveju esu atvira pasirengusi išklausyti bet kokius kolegų pasiūlymus bei nuomonės. Ačiū. Ja, dankeschön, Frau Komi, für diese... Äh, Dėkoju. Pone Komi už jos paaiškinimus. Dabar norėčiau teikti žodį šešėliniams pranešėjams. Socialdemokratų frakcijos kalbės ponia Moretim bet ji dėja dar tebėra įstrigusi transporto kamščiuose. Ji pateikė savo išvadas man, tad pabandysiu atlikti jai tenkantį vaidmenį, paskaitysiu angliškai tai, ką ji parengė, kad galėtumėte sužinoti, ką mano socialdemokratų frakcija parlamente. Taigi, kalbant apie komisijos pasiūlymą, mes manome, kad labai svarbu yra apsaugoti uh, informacija, kuri daugelį kompanijų gali sukurti pridėtinę vertę. Kita vertus, labai svarbu taip pat pabrėžti, kad mes nekuriame e, kažkokios tai švelnesnės autorinių teisų apsaugos, bet veikiau mes kuriame bendras priemonės, kurios leistų kovoti su įvairiomis e, neteisėtomis informacijos įsigymo formomis. Ir tai turėtų būti padaryta mm, geriau ir labiau subalansuotai, apibrėžiant, kas yra tas neteisėtas informacijos įgymas. Ir Konkrečiai, ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas informacijai, kurią įgyja darbuotojai vykdydami savo tarnybinės pareigas. Nes dažnai tai siejasi su jų pačių turima žiniomis ir patirtimi. Tai yra vienas iš tų konkrečių atvejų, kur turime iš tikrųjų elgtis labai atsargiai, apibrieždami tą takoskirą tarp teisėtos ir neteisėtos e, informacijos įgyjimo. E, formos. Ir taip pat turime nepamiršti, kad daugelį šių aspektų e, nagrinėja būtent e, įdarbinimo sutartis. Taigi mano kolega perdavė man tokį tekstą, tokia ir būtų SSD frakcijos pozicija. Toliau turėtų pasakyti ECR, bet e, atrodo nėra sutarta dėl to, kas bus šešėlinis pranešėjas. Taigi, suteiksiu kol kas poniai Kalas Alde vardu. Ačiū. Tiesą sakant, maniau, kad mes iš komisijos išgirsime daugiau informacijos. Taigi, norėčiau ne tiek išsakyti savo frakcijos poziciją, kiek reikia užduoti klausimų komisijai dėl šios teisėkuros iniciatyvos. Aš turiu net keletą tokių klausimų. Ir pradžiai norėčiau paklausti. E, dėl tos lentelės, kur buvo apžvelgtas teisinis reglamentavimas įvairiuose valstybės narise, ten buvo matyti įvairių spragų atskiruose srityse, tačiau gal galėtumėte e, pasakyti, kuri valstybė narė šiuo metu geriausiai apsaugo priekybinės paslaptis ir ar buvo tam tikrų sąsajų tarp, tarkim, um, e, taip pat to, kad e, teisinis režimas yra toks pats laisviausias, e, mažiausiai griežtas ir taip pat, kad ten būtų daugiausiai, jeigu ten prekybinių paslapčių pažeidimo atveju. Taip pat, kalbant apie poveikio vertinimą, buvo pasakyta, kad administracinė našta verslui praktiškai nepadidės, taip pat administracija nelabai. Tai galbūt jūs galėtumėte kiek e, išsameu tai pakomentuoti. Na ir kadangi ši iniciatyva Buvo palaikyta taip pat ir mažųjų bei vidutinių įmonių, bei iš viso tik tai pradedančių e, startuolių. Nuo tada, kai buvo paskelbtas šitas pasiūlymas, ar tos mažosios įmonės ir įmonės startuolės e, patikė kokį nors grįžtamą į ryšį ar pakomentavo jūsų iniciatyvą. Na ir galų gale galbūt sunkoka yra surinkti duomenis, tačiau kadangi trūksta oficialios statistikos, tačiau ar būtų galima gauti papildomų duomenų apie tai, kokio masto yra šita problema, ypatingai, kai kalbame apie e, tos atvejus, kada priekybinės paslaptis buvo nutekintos į trečiasias šalis. Taigi norėčiau išgirsti atsakymus iš šios klausimus. Um, the ECR shadow, I'm told, is... Um... Man tik pranešė, kad uh, ECR šešėlinis pranešėjas bus uh, Amina Clark, tačiau uh, jos vardas kol kas nebuvo įrašytas. Uh, kaip, taigi, panama Clark, prašom. Ačiū pirmininkė ir džiaugiuosi sugrįžti į Imko komitetą. Aš noriu pirmiausiai plačiaja prasme, pasveikinti komisijos iniciatyvą dėl prekybos paslaugų apsaugos. Aš manau, kad čia iš tikrųjų numatoma nebloga pusiausvyrą tarp viena vertus verslo paslapčių, e, verslo interesų apsaugos ir kita vertus trečiųjų šalių ir kitų piliečių grupių apsaugos. E, e, iš tikrųjų, priekybos paslaugos kartais verslui gali būti nepaprastai svarbios ir dėl to man labai smagu girdėti, kad būtent mažos ir vidutinės įmonės, atrodo, šio pasiūlymu tikrai galės pasinaudoti ir gauti šio naudos. Labai svarbu užtikrinti tinkamą konfidencialumo apsaugą. E, pavyzdžiui, Junkinė karalystėje e, tam tikrų priekiminių paslapčių e, turėtams iš tikrųjų šis klausimas yra itin aktualus ypatingai bilinėjimus atveju, e, teisminiam nagrinėjime. Siūlomas vienerių metų laikotarpis, kuris numatytas, e, kuris e, turėtų būti skirtas E, siekiant pasiruošti bilinėjimus, šiuo atveju labai e, skiriasi nuo to, ką mes realiai turime Junktinėje karalystėje, nes ten yra numatytas šešių metų laikotarpis, taigi reikėtų galbūt su komisija pasidaryti, kaip vis tik tai tą spragą susiaurinti. Taip pat e, labai svarbu, kad nebūtų įvesta per daug apribojimų, nes tai būtų kitas dalykas, kuris dusina verslą. Todėl labai svarbu, kad būtų galima sureaguoti į tam tikras nacionalinės krizės, kada bereikalingi barjerai e, gali e, e, stabdyti ekonomikos augimą. Toliau, kalbant konkrečiau, komisija vėlgi vertina, kad biudžeto iš tikrųjų papildomas naštos šitą tiesiekuros iniciatyvą net neš. Ar jūs tikrai galite patvirtinti, kad nebus jokių finansinių pasiekmių? Uh, Na ir Kinė e, karalystė taip pat labai svarbu, kad e, galima bus siekti taip pat e, e, civilinio proceso, per jį gauti tam tikras kompensacijas. Kinė karalystė iš tikrųjų tai yra vykstanti praktika ir man įdomu, ar ta praktika galės būti tiesama, ar jūs dabar numanote, kad kai kurios kitos valstybės narės, ir taip pat kaip ir Kinė karalystė, kurie turi jau tam tikrą apsaugos schemą, turės koreguoti savo veikiančią sistemą. Na, būt, tokios būtų man pirmiausiai preliminariai kilusios. Kolega Čiuho, prašau. Yeah. Dėkoju, Vyki. Nedidelį pastebėlį dėl to, kaip šis klausimas nagrinėjimas. Aš prie šios temos esu daug dirbęs, dar būdamas advokatu su ja susidūriau ir labiau kaip advo, daugiau čia svarbi advokato patirtis, ne žaliojo, ne žaliosios partijos atstovo. Verslo paslaptis yra svarbus dalykas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Jeigu verslo paslaptis svarbu apsaugoti, nes, pavyzdžiui, pajėgumai to apsaugojimo didelių įmonių ir mažų įmonių yra visiškai kitokie. E, patentai brangiai kainuojantis ir visos, visos kitos apsaugos priemonės yra daug labiau prieinamos didelėms įmonėms negu mažoms ar labai mažoms. Taigi kas galėtų pasakyti Europoje, kad mes nenorime saugoti labai mažų ar mažų vidutinių įmonių, kad jos galėtų sakyti savo paslaptis, kurios dažnai perdodamos iš kartos į kartą. Be abejo, tai svarbu, visi norėtume tai apginti. Džiaugiuosi, kad Europos komisija ėmėsi ginti šiuo atveju mažų ir vidutinių ar labai mažų įmonių interesų. Dėl to man jokių problemų nekyla. Daž, bet problemų kyla dėl ko kito. Kartais naudojamasi mažomis įmonėmis tam, kad būtų galima apsaugoti interesus, kurie nėra visai legalūs. Ir čia norėčiau pasakyti pavyzdį. Pavyzdžiui, yra sakoma komisijos kom, komunikate ir kalbu apie tai, ką žinau geriausiai. Aš šiuo klausimu prancūzijos teisę šiek tiek žinau. Yra sakoma, pavyzdžiui, kad Prancūzų teisėje nėra gebė, jokių gebėjimų civilinė tvarka e, išsireikalauti nuostolių atlyginimo, kai pavogiama kokia nors komercinė paslaptis. Na, 150 metų turime savo civilinį kodeksą ir ten yra numatyta, kad tas, kas patiria žalą, turi teisę jos atlyginimą. Ir norėčiau, kad komisija galėtų peržiūrėti uh, prekybos teisės, kokį keliolika tūkstančių ar keliasdešimt tūkstančių e, sprendimų, kur pamatysite, kad mažos ir vidutinės įmonės sulaukė atlyginimo tais atvejais, kai buvo pavoktas, pavoktos jų žinios, jų įdirbis ir kad jos galėjo apginti savo interesus. Kodėl aš tai sakau? Ne tiek, kad sukritikuočiau direktyvos svarbiausią principą, tiesiog norėčiau paminėti vieną dalyką, kuris mano supratimu yra pavojingas. Nėra jokio apibrėžimo šiame tekste, kas yra verslo paslaptis. Nėra jo nekarto paminėtas toks dalykas kaip teisėtų interesų gynimas. Mes jūri komitete kalbėjome apie darbuotojų teisės. Labai gerai žinau, kokie skirtumai egzistuoja tarp darbo teisės tam tikrų nuostatų egzistavimo ir teisės darbuotojų apsaugoti jų pačių e, sukauptą patirtį ir gebėjimus. Tad šis tekstas gali pasitarnauti tam, kad bus pakengta darbuotojams Europoje. Ir kaip jau sakiau, šiuo atveju yra ginamos tik institucijų teisės. Dar norėčiau padary, pasakyti vieną dalyką prieš uh, užbaigdama savo pasisakymą, nes nenoriu leistis detalės. Pirmą kartą priešingai tai logikai, kuri yra numatyta paprastai rašytinėse nuostatose, e, tai yra svarbu kontinentinis teisės e, srityje, netgi daugiau negu common law ar bendrosios teisės srityje, pirmą kartą direktyvoje bandoma apibriežti verslo paslapčių apsaugą, nors ne visai aišku, kas yra tos verslo paslaptis. Daugelis e, teismų Vokietijoje, Prancūzijoje ar kitur žino, kas tai yra. Tai yra apibriešta, tačiau verslo paslaptis neapibriešta, tačiau kas žino, kad Monsanto ar kitos grupės ryt ar poryt, arba kokios stambios farmacijos įmonės neims aiškinti, kad tai, kaip jie gamina savo produktus, yra gaubiama verslo paslapčių. Kai bus delokalizuojamas verslas, e, kaip aš žinosiu informaciją, galbūt žmonės norės pasakyti, kad pažeidžiamos jo, e, jų socialinės teisės, jų, ta įmonė atšaus, kad tai yra verslo paslaptis ir pasiskirs savo teisę nieko neaiškinti ir nekomentuoti. E, Tad šiuo požiūriu tas tekstas, man atrodo, pernelyg aptakus ir man atrodo, kad tiesiog e, apibrėžimo nebuvimas rodo, kad tas tekstas yra pernelyg aptakus, kad būtų patikimas. E, aš norėčiau paprašyti visų kalbėtojų kalbėti kaip galima trumpiau, kadangi jums dar reikia staupyti laiko koordinatorių būsimam posėdžiui. Ten jis til, o po to pranešė, atrodo, dar kartą norės pasakyti ir tada, nežinau, pranešės norės dar pasakyti prieš komisijai pasakant. Taip, gerai. Aš noriu atsiprašyti šiandien prašėjai pana Masalka vardu. E, jis šiuo atveju e, yra išvykęs į tam tikras e, tyrimų grupės. Taigi kalbėsiu už jį. Iš komisijos e, pranešimo sudarys vis, kad 75 procentai, 3 ketvirtadaliai piliečių dažnai skeptiškai žiūri į e, naujus ES teisės aktus, taigi e, galima būtų kaltinti, kad turbūt neįsiklausomai piliečių nuomonė, veikia įsiklausomai kompanijų interesus, tačiau kilta klausimas, kaip visą tai pristatyti piliečiams, kaip paaiškinti, kad geresnis reglamentavimas kai kuriais atvejais reiškia daugiau reglamentavimo, net jeigu piliečiams tai nepatinka. Aš galbūt pasakiau tai gana griežtai, tačiau manau, kad vis tik tai ES įvaizdžių tai yra labai svarbus, kertinės svarbos klausimas. Jeigu trys ketvirtadaliai žmonių pasako, jie nenori papildomą reglamentavimo ir jūs vis tiek teikėte kažkokį tai teisės e, akto projektą, tai turbūt yra kažkoks didžiulis nesupratimas. Kai mes kalbame apie saviškos laisvę, taip pat apie tų vidinių informatorių paskelbusių kažkokius tai jautrius faktus apsaugą, manau, kad labai problemiška yra tai, kad tų e, pranešėjų apsauga būtų gerai e, reglamentuota, nes kitaip visada labai lengva dangstytis, kad taip toksai informatorius paskelbė kažkokią tai e, nelegalę, apie kažkokią tai nelegalią praktiką, tačiau kai kuriais atvejais galima sakyti, kad tuo pačiu buvo išduota ir priekinė paslaptis ir tokiu atveju tas informatorius kaip ir sek turėtų būti persiekiamas ir teisiamas. Taigi tai labai slidis sritis ir aš manau, kad e, e, jeigu Europos komisija nusprendė, kad tuos informatorius reikėtų apsaugoti, tai e, man įdomu, kaip praktikoje jūs tai padarysite, nes jeigu mes kalbame, kad savirškos laisvė yra ketinė žmogaus laisvė, teisė, jūs turbūt turėtumėte iš tikrųjų rasti labai subtilę pusiausvyrą tarp tos viena vertus kertinės laisvės apsaugos ir kita vertus e, prekybinių paslapčių apsaugos. Na, mano kolega turbūt vėliau jau pranešimo pagrindų be abejo išdėsi šią poziciją dar detaliau. Ačiū. Ką tik tai pasisakiau savo kolego, kolegės vardu, o dabar savo nuosavo vardu pasisakysiu. Norėčiau pasakyti, kad mes suerzino šis klausimas. Tai, kas įvyko, man tikrai nelabai patiko, nes šiandien mes turėjome išklausyti komisijos pristatymo dėl poveikio analizės, tačiau juk išgirdome ne tai. Mums tiesiog buvo pristatytas dokumentas, kuriame yra išdėstyti komisijos siūlymai. Viskas pasiūlymai, kurie yra paimti iš kai kurių pradinių pamastymų ir manau, kad tai yra neteisinga. E, neteisinga ir aš manyčiau, jog e, komisija turi mums pateikti poveikio vertinimą. Reikėtų, kad nepasitenkitumėte tokiu paviršutinišku situacijos pristatymu, kuris neleidžia jums priimti, priimti jokių sprendimų. Aš nesu advokatas, ar advokatė, nes neturiu pono Duran e, kvalifikacijos, bet manau, kad norint, kad pasiūlytume gerus teisės aktus, mes turime gauti kokybišką informaciją. Būtent dėl to norėčiau kreiptis Europos komisiją ir paraginti mus pateikti daugiau informacijos. Ir tas pristatymas buvo tokiu greičiu pateiktas, tos skaidruolės buvo tokios pilnos ir taip greitai parodytos, kad net nespėjau visko perskaityti. Ir dokumento be to neturėjau. lentelėje vienoje buvo nurodyti procentiniai dydžiai dėl to, ką mane mažų ar vidutinių įmonių specialistai. Aš norėčiau pasižiūrėti, koks buvo skirtumas tarp profesionalų ir mažų ar vidutinių įmonių atstovų. Nes professionals vadinamieji nurodė 20 procentų, 17 procentų sakė, kad jums nieko nereikia, 15 procentų atrodo, sakė, neturi nuomonės, ir sakyti, kad e, tas teisės aktas yra būtinas, kai tuo tarp ir, ir kad didžioji dauguma to nori, m, mm, yra labai keista, nes skaičiai to nerodo. Tas dokumentas, kuris mums buvo pateiktas kaip poveikio analizė, e, buvo pateiktas pernelyg greitai. Aš dar panalizuosiu, bet e, sprendžiant iš pirmo žvilgsnio, tiesiog buvo pateikta jau parengta komisijos nuomonė, o mums to nereikia parlamente. On, on issue, I... Taip, dėl šito dalyko visai sutinku. Poveikio vertinimo pristatymas. Na, tai reiškia, kad turi būti pristatyta, kaip yra vertinamas poveikims, o ne kas nors apie tą patį siūlomą dokumentą. Ir manau, kad vis reglamentavimą lemia tai, su kuo yra konsultuojamasi. Tad mums reikia, reikia geresnio supratimo. Tačiau neužtenka tik labai trumpos santrupos, santrukos. Jie patys gali perskaityti. Taip. Lara, norite pasakyti dabar, ar norite pasakyti komisijos? Prašau dabar. Norėjau patikslinti. Pritariu tam, ką jūs sakėte. Ar sutinkate su tuo, kad reikėtų numatyti kitą posėdį, kurio metu mums būtų pateikta tikra poveikio analizė? Aš remiausi Europos komisijos siūlymu be abejo mažų vidutinių įmonių profesionalų, neprofesionalų nuomonė yra svarbi, tam poveikio analizė yra reikalinga. Tiesiog e, manyčiau, kad reikėtų surenkti kitą posėdį, kurio metu galėtume 15 ar 20 minučių, kiek komisijai reikia, paskirti jai laiko, kad mums pasakytų tą poveikio vertinimą. O tada jau galėsime dirbti toliau. Pirmininkė galės. Taip, ko gero reikėtų taip ir padaryti. Mes tiesiog norėtume išklausyti detalesnės informacijos. Žodis komisijai, prašau. Thank you, Mancia. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, turiu atsiprašyti, jeigu nuvylėme narius. Mes padarėme pristatymą ir manėme, kad būtent tokio pristatymo laukiama, tačiau labai atsiprašau, jeigu suklydome. Dėl poveikio vertinimo, tai poveikį vertime nedarytos buvo konsultacijos. Buvo atlikta vis tik e, išorės rangovo apklausa. Taip pat buvo konsultacijų, į konsultacijas sureagavo, sureagavo beveik 400 atsakovų. Ir e, atsakė dažniausiai tie, kurie nori pakeitimų. Ir jie pristatė pagal kategorijas, kuris mes palikome jums pasirinkti. Taigi vieni nurodė, kad yra vidutinių ir mažų kompanijų atstovai, kiti sakė, kad yra didžių kompanijų atstovai, kiti sakė, kad yra profesionalų atstovai. Ir taip mes susijėmė jų atsakymus konsultacijų metu. 150 piliečių pasisakė ir reikia išklausyti tai, ką pasakė piliečiai. Tačiau šiuo metu komisijai sunku yra priimti sprendimą pagal 150 atsakymų. Per mažai. Tiek dėl klausimų, dėl, dėl konsultacijų. Dabar klausimas dabar iškaltas dėl administracijos naštos. Pasiūlymas pats nenumato jokių išlaidų įmonėms. Jeigu įmonės nori saugoti savo verslo paslaptis, tai jeigu nori imtis tam tikros vienos paslapties saugojimo arba numatyti tam tikras priemonės, tai žinoma, jos galite daryti. Tačiau ne apie tai čia kalbama. Tad dokumente vis tik nenumatoma jokios papildomos naštos įmonėms. Ir laikomasi gairių. Taip pat dar buvo klausimas dėl apribojimo laikotarpio. Tai manome vienas arba du metai. Manome, kad yra svarbu tokioje situacijoje, kai įmonė man naudotis informaciją ir mano, kad galite pagal tą informaciją investuoti, į tą žinias investuoti, tai tuomet labai sunku na, pasakyti, kad štai po kokių penkių metų į tą įmonę bus galima paduoti teismą už tą informacijos naudojimą. Taigi, jeigu įmonė žino, kad netinkamai yra pasavinta paslaptis ir po trijų metų nieko nepadarė, Vadinasi, ta paslaptis nebuvo ta įmonė svarbi. Reikia neužmiršti, kad reikia saugoti ir konkurenciją. Ir mes tikrai nenorime numatyti papildomų patentinių teisių. Būtent dėl to numatome trumpesnį laikotarpį. Taip pat Buvo dar klausimas dėl teigiamo ir neigiamo grįžtamą ryšį, kokį gavome iš smulkių vietinių įmonių, tai po konsultacijų, tai noriu pasakyti, kad po konsultacijų nieko negavome. Toliau lentelė, kur rodomi yra trūkumai valstybėse narėse. Tai mes pasirinkome šešis elementus. Šešis ar septynis elementus, kurie mūsų nuomonė turėtų padėti, kurie būtų naudingi. Tai nėra visi elementai, kurie buvo svarbus. Na, pavyzdžiui, tarkim, Prancūzija minima. Tiesiog mes keliamą klausimą, ar galima apskaičiuoti, e, kaip galima apskaičiuoti nuostolius. Tai, bet žinoma, suprantame, ką norėjo pasakyti Prancūzijos atstovas. Toliau buvo klausimų dėl koreliacijos tarp prastos apsaugos bei dažnesnio neteisėto pasisavinimo atveju. Na, negalima pasakyti, kad koreliacija yra tarp menkesnės apsaugos ir didesnio pasisavinimo. Bet matome, kad yra koreliacija tarp geros apsaugos ir e, didesnio inovatyvumo. Atrodo, kad jau atsakėme visus klausimus. Taip, tai pranešėja prašytų dar vieno posėdžio, per kurį būtų galima svarstyti patį poveikį vertinimą. Na, su šešėlinis pranešėjas tada bus galima svarstyti ir su koordinatoriais. Vis tik suprantu, kad jūri komitetas kiek ilgiau užtruks prieš pristatymą savo ataskaitą, tad jeigu norite tai padaryti, tai gal, na, galima, galima rasti laiko. Tai tiek ir vėliau lauksime pranešėjos informacijos, kaip ji norėtų toliau dirbti šio klausimu. Taip pat labai atsiprašau komisijos, jeigu jums nebuvo aišku, ko parlamentas tikisi, kad mes tikimėsi poveikio vertinimo pristatymo. Nes mūsų darbo atvarkė šiandien labai aišku yra parašyta, kad bus pristatytas poveikio vertinimas. Tad būtent to tikėjomės. Ir parlamentas visuomet taip ir dirbdavo, kad pirmiausia būdavo pristatymas apie poveikį vertinimą prieš imantis paties teisės akto. Manau, kad tikrai yra neblogai tokiu būdu problemą spręsti, nes kitu atveju dar prieš pasiekiant trialogą jau būna nustovėjusi tam tikros pozicijos, kurias jau yra sunku keisti. Tai tiek. Visiems dėkojame už posėdį.